We I open our afternoon. Pradedame popietinį posėdį. Dėkui visiems uždėmesi. Mūsų tikrai labai nedaug. Pagrindinis klausimas šiandien po pietų, viešas klausimas apie Europos struktūrinių ir investicijų fondų supaprastinimą ir biurokratinės naštos mažinimą. Kaip žinias, paprastinimas yra vienas iš svarbiausių diskusijų elementų apie sanglaudos politiką, kadangi bendras valdymas yra sudėtingas ir tai buvo vienas iš svarbiausių elementų derantis dėl teisėkros priemonių paketo 14-20 metams. Supaprastinimo tikslas yra pagerinti politikos priemonių gyventinimą, padidinti veiksmingumą ir pagerinti galimybę naudotis, gauti paramą iš struktūrinių ir investicijų fondų. E, pastaraisiais metais įdėktas, įdėktos harmonizuotos taisyklės visiems fondams, elektroninė sanglauda ir supaprastintos sąnaudos. Tai dalis supaprastinimo elementų. Taip pat siekiama sumažinti administracinę e, naštą naudos gavėjams. E, reikėtų taikyti supaprastinimo principus visais lygmenimis, pradant europiniu, baigiant regionu. Šių priemonių gyvenimas yra labai svarbus dalykas E, mūsų komitetui ir aš labai džiaugiuosi, kad galiu šiandieną pasveikinti pas mus atvykusius keturis ekspertus. E, programą klausimo jūs turite, ji atskirai yra atspausdinta. Pirmiausiai suteiksiu e, žodį visiems svečiams po keturias minutės, atsiprašau, po dešimt minučių pasisakyti. Paskui pakviesiu komisiją pasisakyti, e, jeigu norės e, jos atstovai ką nors pasakyti. Pristatau pirmiausiai mūsų svečius. Daktarė Angelikė Piotmiugelė, vykdomoji direktorė iš Europos valdybių regionų e, tarybos ponė Kandela iš Puliaus regiono Italijos, Georgas Rys, e, Europos regionio vystimosi fondo e, institucijos Badinė Durtenbergė e, atstovas ir taip pat Vasildo Garo iš Timišuaros vakarų universiteto Rumunijos. Pirmiausia, steiksiu žodį Angelikai Potmiogeliai, dešimčiai minučių, prašom. Labai ačiū pirmininkė. Dėkoju kad e, jūs pakvietėte Europos savivaldybių regionų tarybą pristatyti mūsų patirtį. Labai trumpai noriu Jums pasakyti, kad mes esame skaitinė organizacija, atstovaujamos yra nacionalinės regionės e, asociacijos mūsų taryboje, kai kurios valstybėse narėse užsijima įgyvendinant struktūrių fondų paramą ir taip pat veiklos programas. Aš dėl to esu labai dėkinga Jums, kad e, pakvietėte mane pristatyti mūsų patirtį. Mes e, parengėme prezentaciją, bet jeigu norėsite, aš galėsiu po klausimo Jums e, suteikti daugiau informacijos. Pristatysiu mūsų perspektyvą pirmiausiai. Mes galime pasakyti, kad e, naudos gavėjams yra numatytas e, pakankamas supaprastinimas, supaprastinta skaitomybė, supaprastintas veiklos vertimas ir panašiai. Tie dalykai jau taikomi, tačiau yra pernelik daug taisyklių valdymo e, struktūroms. Integruojant fondus yra nepasteikinimo dėl to, kad ES reglamentai, kurie sukuria struktūrą veiksmingai teritoriniai plėtrai, pavyzdžiui, tarpinės struktūros statusą, integruotas teritorinės investicijas, ir panašius dalykus, nežiūrint visų tų dalykų, valstybės narės nenori to e, integruoti ir e, decentralizuoti fondų valdymo. E, vietoje. Pirmiausiai suderinimas taisyklių, proporcingumas ir valdymas pagrįstas rezultatais. Dėl taisyklių derimo mes labai vertiname tai, kad daugia fondis požiūris yra įdėktas, tačiau yra kol kas sunku gyventinti skirtingas taisyklės, egzistuoja skirtingi požiūriai, skirtingos taisyklės, skirtingi fondai ir be to valstybės narės turi skirtingas. E, ministerijas, kurios užsima tuo ir skirtingi direktoratai ES lygmenių tuo užsima. Dėl to praktika yra labai sudėtinga. Mes norėtume kai ką pasiūlyti. Priemonės, kurios yra pasiūlytos, pavyzdžiui, e, tarpinių struktūrų e, statusas, e, integruotos teritorijos investicijos, bendruomenės į juos skirtas vietos vystimasis, e, kad būtų supaprastimas tose srityse įdėktas ir mes norėtume paraginti valstybės narės plačiau naudotis tomis priemonėmis, nes tai padės užtikrinti supaprastinimą. Mes taip pat norėtume paraginti Europos Sąjungą pereiti prie bendrų procesų ir procedūrų, kur tai įmanoma ir taip pat manome, kad e, penki fondai, jų apjungimas e, yra geras sprendimas. Ilgalaikėje perspektyvoje mes norėtume, kad atsirastų e, bendra integruota, bendras rautas integruotas finansavimo ir tai gali būti sprendimas, ypač vietos lygmenį. Galėtume kalbėti apie vieno langelio sistemą E, sutelkiančią visas paraiškas ir numatant vieną finansavimo šaltinį tiesiai į e, vietos teritorijas. Ir paskui būtų galima pasinaudoti e, esančiais vietoje ištekliais įgyvendinant priemonės. Toliau, lankstumas. Mes matome, kad lankstumas kol kas nėra užtikrintas. Komisija numačius yra prioritetinės temas, kaip nacional, nu, procentus nacionalinių programų, bet mes matome, kad e, mažoms valstybėms narėms nelieka to lankstumo, pasirinkimo laisvės nelieka. Konkretus pavyzdys - Niderlandai. Dėl proporcingumo kontrolės ir audito klausimai tikriausiai jums nekeista, kad mes e, gavome iš kolegų labai daug atsiliepimų Ir jas sako, kad struktūriniai e, fondai e, audituojami daugeliu lygmenių, e, dėl to skirtingos institucijos kartais tuos pačius dokumentus tikrina ir dažnai tai sukuria skirtingus rezultatus ir skirtingas interpretacijas. Dėl to nacionaliniai regioniai valdžiai kyla problemų, o ypatingai svarbu tai, kad su problemomis susitarė naudos gavėjai supaprastinimas naudos gavėjams įskaitant regionį ir vietos valdžią, tai yra e, sumažinimas inspekcijų patikrinimų. Dabar matoma, kad pernelik daug yra tų patikrinimų. Kai kurios šalys yra įdėgusios nacionalinės deklaracijas, tai reiškia daugiau vidaus kontrolės ir mažiau e, kontrolės iš Europos komisijos. Europos komisija e, siekia padidinti kontrolę tose regionuose ir šalise, kur auditorumai nustato didelį klaidų lygį. Bet kitoms valstybėms narėms tai gali neigiamai atsiliepti ir naudos gavėjams. Auditorumai daro priedą, kad visos šalys yra vienodos ir, pavyzdžiui, situacija vienoje šalyje gali pasitaikyti ir kitoje, bet taip nėra. Uh, Ir mes turime keletą pasiūlymų, būtent kur kas labiau proporcingą ir rezultatais pagrįstą požiūrį į auditą, dėl to būtų mažiau nuobaudų ir būtų galima pagerinti lengviau situaciją. Taip pat reikėtų pritaikyti požiūrį kiekvienai valstybei nariai ir daryti skirtumą tarp sukčiavimo ir klaidų. E, minimalios e, audito taisyklės turėtų būti nustatytos, e, rizikos vertinimas E, turėtų būti atliekamas ir auditoriams padant reikia mm, parengti rizikos mažinimo e, principus. Taip pat reikia nacionalinėms audito struktūroms e, patikėti auditai skyrus tam tikrus atvejus. bet kokie e, pokyčiai taisyklė, e, taisyklėse ar interpretavime neturėtų būti taikomi atgalinė data, ypač jeigu tai neigiamai atsilieptų valstybėms narėms e, naudos gavėjams vietose, jeigu tai ypač susijęs su tų naujųjų reikalavimų nevykdymu. Labai svarbu, kad auditoriai ir valdymo institucijos susitiktų kaip galima anksčiau, kad išvengtų problemų ateityje ir taip pat E, galime pasakyti, kad jeigu audito procesas bus skaidresnis, e, būtų geresni rezultatai ir e, reikia kaip galima greičiau įtraukti visas suinteresos pusės į audito procesą. Dėl valdymo pagrįsto rezultatais mes sakome, kad apmaudu, jo komisija ir valstybė narė atsisakė galimybės išplėtoti bendrus veiksmų planus nes jie galėjo sumažinti biurokratinę ir audito naštą, bet nei valstybės narės, nei e, komisija nejautė, nesijautė pakankamai tvirtai dėl tokių bendrų veiksmų planų įgyvendinimo. Mes e, matėme, kad gairės atsirado pernelyg vėlai ir ne viskas buvo aišku, kaip dabar žinome. E, Regioninis E, regionų generalinis direktoratas pernai vasarą parengė tam tikras gairias, kai jau buvo pradėta rengtis įgyvendinti programas ir galime pasakyti, kad tos reglamentacijos pasirodė per vėlai. Mes raginame komisiją parengti gairias e, laiku kitais atvejais. Mes tikimės, kad ateityje komisija galės pateikti gairių projektus tuo pat metu, kai atsiras pasiūlymai dėl naujų teisėkuros aktų ir praktikams dėl to būtų kur kas lengviau, nes komisija bus patvirtinusi konkrečias mintis apie lūkesčius iš valstybių narių, regionų ir miestų. Ir galiausiai E, galime pasakyti, kad vietos naudos gavėjai prašo gairių apie tai, kaip naudoti lėšus, ypač dėl komunikacijų ir valstybės pagalbos. Gairės komisijos turėtų būti pakankamos ir valdymo struktūros nacionalinės neturėtų papildomų reikalavimų įvedinėti. Dar viena bendra pastaba. Norime pasakyti, kad yra poreikis valstybės narėse stiprinti institucinius pajėgumus E, valdymo e, institucijos turėtų geriau pasinaudoti 11 tikslu ir siekti techninės, e, plėtoti techninę pagalbą. Taip pat reikia atsakyti dar į tokius klausimus, kas yra supaprastinimas, ar yra bendras apibrėžimas, koks tikslas jo yra, kas kam skirtas supaprastinimas ir kaip pasiekti tų supaprastinimo tikslų. Mes manome, kad būtų labai naudinga įtraukti visus veikėjus į apmąstymų laikotarpį ir leisti pasireikšti drąsiam požiūriui. Regioniai ir vietos valdžiai sprendimas turėtų būti pagrįstas pasitikėjimu, tarpusavio pasitikėjimu, deleguotomis prievalėmis iš centrinės vyriausybės, reikia, kad būtų aiški struktūra ir tikslai pagrįsti rezultatais. Galiausiai mūsų taryba ir jos nariai yra pasirengę prisidėti prie to, kad apmąstymų laikotarpis ir procesas būtų veiksmingas ir kad mes galėsime geriau įgyvendinti programas finansuojamas iš ES fondų. Ačiū Jums už pasisakymą. Dabar suteiksiu žodį poniai Anai Marijai Kandelai, kuri kalbės apie koncentraciją ir integraciją regionės plėtros fondo ir socialinio fondo pasinaudojant naujomis taisyklėmis ir priemonėmis. Dėkui. Get... Žodis Jums, prašom. Ehm, io eh, farò una profonda. Dėkoju. Aš savo ruoštų norėčiau pabrėžti struktūrinių fondų taisyklių, naudojimo taisyklių svarbą. Devintasis tematinis ciklas 14-20 metų programavimo laikotarpiu, man regis, yra svarbiausias. Kodėl? Todėl, kad e, šis teminis tikslas pabrėžia supaprastinimo svarbą. Būtina atlikti čia supaprastinimą ir čia matomas aiškus ryšys tarp ES fondo skirimo. Jų tikslas yra kovoti su uh, skurdu ir dėktis aktyvę socialinę įtraukti. Ir dar vienas yra ryšys, kurį norėčiau pabrėžti, tai yra resursų uh, skiriamų iš Europos regionės plėtros fondo ir kitų fondų tarpusavio integravimas. Aš esu atsakinga už socialinės integra... vadovauju tiksliau regioninės tarnybai Pulijos regione. Per pastaruosius metus mes parengėme programą 14-20 metams. Mūsų regionas nusprendė pasinaudoti šią progą, kurią suteikė Europos komisija. Anksčiau, iki 2013 metų, mes Europos socialinių fondo valdymą ir e, FEDER, to Europos regionų plėtros fondo valdymą, traktavome atskirai planavimas, programavimas buvo irgi visiškai skirtingi abiems. Kitaip tariant, buvo einama lyg dviem gretimais keliais ir tie keliai niekur nesusikirstavo. Ir mes dabar manome, kad turime progą situaciją pakeisti. Du pastaruosius metus dirbome prie programavimo dalykų, dabar jau imsimės įgyvendinimo. E, atsižvelgdami į sukauptą patirtį, galime pasakyti štai ką. Yra keletas tokių dalykų, kuriuos reikėtų apmastyti. Pirmiausia, reikėtų harmonizuoti nacionalinės taisyklės ir ES taisyklės. Reikėtų pagalvoti apie tas taisyklės, kurios yra taikomos Europos socialiniam fondui ir e, Europos regioninės plėtros fondui. tad labai trumpai. Norėčiau čia paminėti visas Europos Sąjungos ir regioninės problemas, programas tiksliau, kurios yra susiteikusius prie socialinių inovacijų, užimtumo skatinimo ir socialinės integracijos bei kovos su skurdu. Kitas svarbus klausimas. Susiję veikėjai, siekiant to pagrindinių tikslų šio programavimo laikotarpiu. Mūsų tų veikėjų dabar yra daugiau. Tai be abejo, kad tikriausiai yra susiję su mūsų programavimo pasirinkimais, kitose valstybėse narėse galbūt situacija yra šiek tiek kitokia, kai mes kalbam apie veikėjus, pas mus tai apima vietos ir regioninės struktūras, taip pat kalbama apie, pavyzdžiui, nepelno siekiančias e, asociacijas, organizacijas ar kitokias organizacijas. Vis daugiau tų veikėjų įsitraukia į šią veiklą ir turime pasinaudoti tais e, taip pat ir viešų ir privačių e, ryšių derinimo privalumais. Ta turime daryti daugiau negu kada nors anksčiau ir čia norėčiau pateikti šiokį tokį patikslinimą. Kalbant apie Europos socialinį fondą ir Europos regioninės plėtros fondą, mes abiem atvejais kalbam apie labai turtingas sistemas, kurios remiasi vietos struktūromis. O šios turi savo darbo įpročius ir jau numatytas procedūras tų procedūrų pagrindų vėlgi egzistuoja skirtingas tų abiejų fondų lėšų valdymas. Daromas skirtumas tarp viešo ir privataus sektoriaus, taip pat daromas skirtumas tarp tų, kas lėšas moka ir tų, kas jomis naudojasi. Kalbant apie devintąjį teminį tikslą, mes labiausiai ir pabrėšime regioninių veiksmų programų svarbą ir nacionalinių programų svarbą taip pat. Norėtume, kad vietos struktūros vaidintų esminį vaidmenį. Ir čia pirmiausia turiuomenyje merijas. Tos merijos sulauks e, didesnių administracinių struktūrų paramos, visą tai tam, kad būtų galima geriau užtikrinti taisyklių harmonizavimą merijos bus to, tos struktūros, kurios pirmiausia sulauks paramos. Jos dirbs rengdamos įvairias problema, programas, atsiprašau, taip pat bus nuspręsta, kur bus naudojamos ES lėšos. Merijos taip pat bus įgaliotos atlikti gautos naudos vertinimą. Tai yra svarbiausias vaidmuo. Na šiaip e, reikia įdėkti šių fondų valdymo ir kontrolės sistemą, kurie atitiktų keliamus kokybės reikalavimus. Iš mūsų patirties 2007-2013 metais galime pasakyti, jog buvo būtina sukurti tą ryšį tarp nacionalinių ir ES nuostatų, ypač kalbant apie kontrolės užtikrinimą. Ir čia be to įsitraukia ir vietos veikėjai įgyvendinimo šių e, programų. Be abejo, žmonėms reikalingi mokymai, kad jie būtų pasirengę tas programas tinkamai valdyti, nes susidarėme su taisyklių visumą, su taisyklių rinkiniais, kurie dažnai būna skirtingi ir nebūtinai yra labai lengva jas suderinti. Ne, tos skirtumus ne visos tos administracinės vietos struktūros teisingai supranta. Norėčiau patikinti, kad gairės Europos socialiniam fondui buvo iš tikrųjų labai naudingos, kalbant apie teritorinį integraciją. Šių gairių dėka mes galėjome užtikrinti tinkamą pirmo lygio kontrolę ir antro lygio kontrolę. Taip pat tai yra, kai jau buvo atliekami auditai. Tos pastangos turi būti tęsiama šių programavimo laikotarpiu, nes kontrolės veikla nėra kažkas papildomo prie valdymo. Priešingai e, reikia numatyti įvairiausius įvykius iš anksto. Kiekvienas veikėjas, kuris yra įgaliotas įgyvendinti vieną ar kitą programą, turi suprasti, kokį svarbų vaidmenį atlieka kontrolė. Nes tai padeda projektus geriau suprasti ir tinkamiau juos valdyti. Tačiau Aišku, viskas priklauso nuo to, koks yra projekto tipas, kokia jo apimtis, kokie veikėjai yra susiję su tais projektais. Aišku, naudojamasi kontrolės sąrašais tam tikrais e, patikroms atlikti, tačiau ne visada tinka tas pats sąrašas priklausomai nuo projekto dėl skirtingų projektų mastų ir taip toliau ir panašiai. Naujojų programavimo laikotarpių mes daug kalbame apie socialinės inovacijas. Nenorėčiau leistis į detalės, tačiau kai kalbame apie tai, susidurėme su naujais dalykais, naujais aspektais atskirose teritorijose. Sudėtingumo lygis irgi skirtingas neišeina naudotis tais pačiais kontrolės kriterijais visur, nes tai gali apsunkinti visą egzistuojančią sistemą. Gali susidaryti toks įspūdis, kad mus domina tik užtikrinti gerą kontrolę, bet ne, ne tik tai tai mus domina. Mes norime, kad įvyktų teigiami pasikeitimai vietose. Norime, kad būtų dėgiamos inovacijos, dalyvaujant visiems susijusiems veikėjams. dabar kokie žmonės galės pasinaudoti socialinės įtraukties programomis ir kovos su skurdu programomis. Svarbiausia yra tai, kad privatus ir viešasis sektorius dirbtų drauge. Tai yra vienas iš tų inovacijos elementų. Būtina skatinti privataus ir viešo sektoriaus partnerystę ir manau, kad uh, lyginant su ankstesnė praktika, tai yra naujas dalykas. E, kooperatyvai vietos bendruomenės turės galimybę įsitraukti į tai. O tai, aišku, padės paskatinti aktyvų pilietiškumą. Visiems bus matyti, kad tai nėra tik kažkokia teorinė savoka, nes žmonėms bus matyti, kad svarbus konkretus darbai atliekami ten, kurie gyvena kai susidarėme su dviem sistemomis. E, turime Europos regioninės plėtros fondą ir Europos socialinį fondą. Jeigu reikėtų likti prie senos taisyklių versijos, ko gero reakcija vietose būtų ne, nebūtų tokia teigiama. Be abejo, reikia pabrėžti socialinės inovacijos aspektas. Ir šiaip kartais vietose dažnai linkstama uh, nuleisti rankas ir nieko nebedaryti susidūrus su sunkumais. Bet dabar turime štai priemonių dėžutę, kuri leidžia vykdyti tam tikrą harmonizaciją. Numatytas yra mechanizmas keletui fondų valdyti. Galėsime integruoti tuo abiejų fondų valdymą ir Europos socialinio fondo, ir Europos regioninės plėtros fondo. Ir e, puiku, kad bus tokia vieninga kontrolės sistema, nes kol kas kontrolė tam tikro tipo yra vykdoma E, Europos regioninės plėtros fondų ir kitokią kontrolę Europos socialinio fondo lėšų. Kai ir dabar štai e, susidūrėme su dviem direktoratais. Turime veiksmų planus ir kai Europos komisija vykdo kontrolę, e, susidūrėme su daug daugiau direktoratų. Auditorumai taip pat gali atlikti savo tikrinimus, savo auditus. Yra dar vienas auditas, kuris audituoja valstybių narių atliktą auditą. Ir, na, galiausiai atrenkant projektus, kontrolė paprastai pasirenkamas visą laiką tas pats. Yra pasirinkta ta tokia modelių, projektų modelių atrankos sistema, tai egzistuoja, tačiau rezultatas visada toks pat. Tie patys projektai sulaukia įvairiausio lygio auditų ir tą auditą vykdo pačios įvairiausios institucijos. Na, o kitiems projektams atliekamas patikrinimas kas 3-4 mėnesius. Kalbame apie vietos regioninės struktūras, kalbame apie privačius veikėjus Kai kada tie auditai yra labai sudėtingi, ne visada lengvai įvykdomi. Galbūt reikėtų tą veiklą racionalizuoti, audito veiklą konkrečiai. Ir prieš numatant bet kokį taisyklių paprastinimą, pirmiausia, reikėtų pagalvoti apie mūsų procedūrų, kurių laikomės racionalizavimą. Ir jūs, ir mes. Jeigu turėsim omeny, ką daro Europos struktūros ir ką darome mes regionių lygmenių. Norėčiau užbaigti savo pasisakymą, pasakydama štai, ką mes dėjome didelės pastangas, e, keičiant požiūrį taip pat 2014-2020 metų planavimo laikotarpį pasirinkome integruotus tikslus ir pasirinkome integruotą įvairių fondų valdymą. Ne visi pasirinko tą patį kelią ir nebūtinai visi turi taip ir daryti. Atsižvelgiant į dabartinę situaciją, į dabartinį laikotarpį, e, gali atsitikti taip, kad vėl tie du keliai seks vienas greta kito, bet niekur nesusikirs. Ir dėl to gali vietose atsirasti tam tikrų, tikro nepasitenkinimo, nesklandumo, nors vietos struktūrų lygmenių mes bandome, tiesą sakant, padaryti viską, kad procesai būtų sklandesni. Ačiū. Uh, Labai ačiū. Taip, žiūriu laiko dar truputėlį jau jaudinasi. Suteiksiu tuomet iš karto žodį kitai mūsų svečiai. Tiksliai kitam svečiui, daktaras Džordžas Rys iš Baden-Württembergo valdymo institucijos skingos už Europos regionės plėtros fondą. Taigi prašau, žodis jums. Uh, Dešimt minučių. Labai ačiū. Labai ačiū už stiktą progą pristatyti valdymo institucijos požiūrį. Ir norėčiau pradėti nuo pradžių. E, fondai, tiek Europos jūros plėtros fondas, tiek Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai veikia taip, kad jos sunku suderinti, kad jie veiktų kartu. Aš esu iš Tutgardo, matote žemėlapyje pažymėta kelton taškelį, šis miestas yra Batė Mutenberge, čia matėte nuorodą, kur pažiūrėti pristatymą, koks mūsų regionas. O pradėti norėčiau nuo pagrindų, nuo teisinės sistemos, kur iš tikrųjų nėra jokia sistema, tai yra teisinė ameba. Yra Europos struktūrinių investicinių fondų reglamentas, nors reglamentas yra vartojamas, vadinamas kelis skirtingas būdais. ESI reglamentas, ESIF reglamentas, bazinis reglamentas, komisija dar nenutarė dėl pavadinimo. Ir nėra vieningo dokumento, dėl to sunku jo naudotis yra toliau keli atskiri įgyvendinimo reglamentai ir taip pat deleguoti į aktai. Taigi matome labai daug atskirų reglamentų, atskirų dokumentų. Ir viskas yra labai stinga. Ir komisija kol kas dar neatšaukė senųjų įgyvendinimo reglamentų, kurie vis dar galioja. Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ir Europos jūros plėtros fondas vis dar yra labai nutolę vienas nuo kito. Kaip matome, ERD fondas turi 17 straipsnių ir 13 lapų. Tuo tarpu Žemės ūkio fondas sudarytas 20 straipsnių ir 62 puslapių. Labai skiriasi reglamentai, labai skiriasi kaip išsamei aptarė klausimus. plėtros fondas laikosi valstybės, tais, valstybių paramos taisyklių, to tarpu Žemės ūkio fondas jis pats yra valstybės paramos dalis, taigi jie skirtingai traktuojami. Skirtingai traktuojama, kaip teikiama ši valstybės parama. Toliau yra kitų aspektų, kurie, kurie kuria daugiau skirtumų. Pavyzdžiui, pavyzdžiui, galėtų būti maža infrastruktūra, taip pat informacinės technologijos, apie tai viena iš kolegų kalbėjo, toliau grinų pajamų taisyklės, taip pat kaštai ir atsakomybės delegavimas bei atskaitomybė. Pradėsime nuo smulkios infrastruktūros. Europos žemės ūkio fondą kaimo plėtrą, iš tai matome kokį pavyzdį. Ten kalbama apie informacinius ženklus, pavyzdžiui, kelių ženklus ir taip toliau. Ir valstybės narės gali pačias nu- nutarti dėl apribojimų, kas laikoma šiuo. Ir apribojama tarp 300-600 tūkstančių eurų. Tačiau jau regioninės plėtros fonde matome, kad smulkiai infrastruktūra yra kitaip suprantama. Taigi, iki 5 milijonų eurų ar net iki 10 milijonų eurų, jeigu tai yra pasaulio paveldo objektas, gali vis dar patekti į smulkinį infrastruktūrą. Toliau, skirtingos taisyklės taikomas yra tarnyboms. Pavyzdžiui, lyder e, veiksmų grupės turi savus biudžetus ir pačios atsako savo finansus, jos pačios nu viską nustato, kiek bus finansuojama ir ar galima finansuoti projektus tačiau net čia nedalyvauja mokesčios agentūros, taigi iš tikrųjų nėra jokios, jokio finansinio skaitomumo. O miestų atveju kitaip yra. Ir, na, tai reikės keisti. Nes regioninio fondo klausimo, įgas plėtos fondo atveju, miesto tarnybos gali tik parinkti projektus. Tačiau jos taip pat ir priklauso tą pačią sistemai, kuri viską vėl kontroliuoja, kurios turi administracinių pajėgumų. Ir aišku, kila klausimas, ar tos tarnybos už, ir turės pakankamai lėšų, turės pakankamai administracinių pajėgumų, ar bus aiškus atribojimas tarp skirtingų funkcijų, ar bus kaip užtikrinti, kad nebūtų piknaudžiavimo, daug visokių tokių klausimų kyla. Tad jeigu tai ta tarnyba, kuri prisima prižiūrėčios projektus, gali paskui tik save kaltinti dėl visų problemų. Toliau yra problemų dėl grinųjų pajamų taisyklių. Regioninės plėtros fonde 75 straipsnėje kalbama apie tai, kad valdymo institucija turi spręsti šių taisyklių. Tačiau pagal horizontą 2020 sistemą viską daroma yra kitaip. Lėšas vėl nukreipiamas yra į tyrimų institutą. Taigi chaosas. Neaišku. Kaip elgtis, tai dažniausiai institucijos prašo taikyti horizontą 2020 taisyklės, kad galės pačias gauti pinigus. 14 metais buvo nutarta, kad e, kaštų staupimas taip pat yra pajamos. Tačiau kai, ką tai reiškia? Paimkime, pavyzdžiui, darželį labai spartamas pavyzdys. Pavyzdžiui, jeigu, tarkim, yra šalta žiema ir kūro kainos yra aukštos, vaikai atvedami į dačelį labai anksti, tuomet e, labai brangiai kainuoja šildymas. O tuomet, tarkime, kitą met šildoma jau ir naudojant granulėmis, žiema yra netokia trumpesnė ir šiltesnė, Tad jeigu paliksime kainas, kaštus, matysime skirtumus ir atsiras klaidos. Toliau vienas mano mėgstamiausių dalykų yra supaprastintos išlaidos. Mato, čia matome gairias apie supaprastintas išlaidas. 60 puslapių. Labai išsamių taisyklių. 60 puslapių taisyklių, kurių reikia laikytis. Ir tai laikoma supaprastintų išlaidų taisyklėmis. Valstybės narės pamanė, kad dar reikia tai papildyti ir atsintė 35 lapus klausimų. Tai jeigu tai reiškia, kad, tai, kad tiksliai supaprastintas, tai aš net nebeturiu ką pasakyti. Toliau. Kas dar čia smagaus? Finansinės priemonės. Nenoriu dabar e, politinės diskusijos pradėti dėl finansinių priemonių. Tačiau yra 13 skirtingų dokumentų aptaryšų taisyklės. Tad be abejo, kad bus klaidų nes yra neįmanoma visko susekti. Neįmanoma visų šitų dokumentų paskaityti, visų šitų, viso šio paketo pamatyti. 2,5 kg popieriaus. Tiek reikia perskaityti, kad suprastumėte finansinės priemonės. Mes laukime, kad priešas sugebės tai padaryti. Taigi būtent tokie dokumentai kūrė klaidas. Ir dabar jau, du prie baigos, atskaitiniai metai. Kita problema. Čia problemas darysis dėl to, kad dėl mokėjimų atsiranda problemų, pavyzdžiui, ūkininkai gauna kas pat išmokas visam regionui kasmet, tad galima štai pagalvoti, kad užbaigsime metus ir viskas bus tvarkoje. Tačiau yra atskirų regionų programų, kurios trunka šis metus ir jeigu pačioje pabaigoje staiga suprasime, kad asmo, kuris gavo tam tikras lėšas, negali vėliau visos pagrįsti, reikia iš naujo perskaičiuoti viską visam laikotarpiu. Taigi šitokie atskatomieji periodai niekam nepadeda ir yra labai didelė birkatinė našta. Kita problema dėl atskatinių metų. Štai finansiniai reglamentai leidžia atlikti mokėjimus, tiksliau palikti mokėjimų sąskaitą, kol yra atliekami tikrinimo procedūros atliekamos. Ir tačiau regijų direktoratas reikalauja, kad jau pradėjus, kad prasidėjus tikrinimo agentūrai reikia tos mokėjimus neįtraukti. Tad ką tai reiškia? Kiekvieną projektą sudaro daug skirtingų mokėjimų, taip pat įvairių dalinių mokėjimų. Taigi gauname šimtus atskirų sąskaitų ir reikia galėti kiekvieną atskirą sąskaitą galėti e, išbraukti, neįtraukti arba įtraukti prieš vertintą visas jos, a, a, visas jos atinka taisyklės ir kartais reikia tai padaryti net po keleto metų. Taigi tokia procedūra kelia didžiulę administracinę naštą, didžiulę biurokratinę naštą tai yra ir sakoma, kad mes siekime gerų rezultatų. Ačiū. Sure. Ačiū Jums už pasisakymą. Aš uh, tikiuosi, kad mes tikrai galime sukurti naujienas iš uh, mūsų komiteto posėdžio, gana meniškai, kai kas buvo pristatyta dabar. Uh, Kitas mūsų svečias Vasilė Dugaro iš Rumunijos e, e, Timišvaros vakarų universiteto. Prašom. Dėkoju už kvietimą. Rezultatai tos medžiagos, kurie netrukus pristatysiu, yra paremti mano paties patirtim. Keturis metus dirbau tarpinėje struktūroje, kur buvo, kalbama apie, buvo dirbama prie mokslo tyrimų, inovacijų dėgymo. Um, dirbau universitete, kur buvo kalbama apie regioninės strategijas, Timisoros regionų strategijas. Taip pat dirbome prie regioninio ekonominio vystimosi. Taip pat remiausi profesoriaus Čedronį pranešimu. Jis buvo patvirtintas 2011 metais. Norėčiau pirmiausia padėkoti kolegai, daktarui Rys, kuris padėjo rengiant pasisakymą. Nedaug yra prioritetinių tikslų minimų šiame sanglaudos pranešime kalbama apie regioninį bendradarbiavimą, apie kombinuotus rodiklius, kalbama apie supaprastinimą, kai reikia susitarti dėl vertinimo kriterijų. Tačiau aš nekalbėsiu apie procedūrų supaprastinimą. Tai gali būti vienas iš būdų palengvinti Europos fondų naudojimą. Aš labiau norėčiau kalbėti apie kitokį supaprastinimą, kaip aš vadinu, Tai būtų išmanusis supaprastinimas, nes būtent toks supaprastinimas gali padėti padidinti išlaidų efektyvumą, kai lėšos naudojamos iš ES fondų. Tai taip pat gali padėti pakeisti ir jų skirstimo kriterijus. E, bendrame tyrimų centre Sevilijoje, Ispanijoje jau šią linkme yra žengiami pirmieji žingsniai. Jie išteiškino, kaip cirkuliuoja Europos fondai, kol jie patenka į įvairius regionus. E, ekonomikos moksle yra e, remiamasi palyginamąją ekonominę naudą. Tai yra vienas iš kriterijų. Kai kalbame apie supaprastinimą, pirmiausia, galvojame apie tris skirtingas sritis, mokslinės sritis. galime tuo pat metu galvoti ir apie supaprastinimo juridinę perspektyvą. Tačiau juridinę, tą teisinę pusę šį kartą paliksiu nuo šaly ir kalbėsiu labiau apie mokslinę pusę. Empiriškai kalbant, jeigu reikia nagrinėti kokį nors klausimą, tai pirmiausia yra mąstoma apie tai, kad reikia turėti bent minimumą duomenų, kad būtų galima turėti supaprastinimo, išmanaus supaprastinimo principo kažkokį supratimą. Kol kas. Europos Sąjungos lygmenių yra pasiekta labai gerų rezultatų o jų pasiekti pavyko įvairių universiteto mokslo tyrimų dėka. Pavyzdžiui, Droningeno universitetas atliko tyrimus, įrodydamas, kad, kad lėšų perskirstimas tarp regionų, tarp šalių gali turėti pridėtinę vertę. E, kiti universitetai atsižvelgia į NATS 2 regionus ir perskirstimus Šie perskirstimai yra esminis dalykas tam, kad būtų užtikrinta sanglauda ir kad būtų galima atsižvelgti į visų šių regionų specifiškumą. Mums taip pat reikia ir specializacijos, kad išvengtume to, jog vienas Europos fondas bus naudojamas naudoti to, tokiam pačiam projektui, kai jeigu tie projektai vyksta dviejose skirtingose regionuose. Šių fondų lėšomis e, finansuojami projektai turi būti labai gerai parengti, kad būtų kuo geriau galima panaudoti turimus išteklius ir kad būtų galima sutaupyti, jeigu tai įmanoma. Pavyzdžiui, sutaupyti energijos, kodėlgi ne. Aš siūlau išmanų supaprastinimą ir tam remiuosi įvairiais rodikliais. Pavyzdžiui, at, e, suinteresuotų sektorių produktyvumas. Galėčiau paimti čia Austrijos pavyzdį. Jis naudingas dėl to, kad čia kalbama apie konvergencijos iššūkį. Paskui reikalinga koordinacija tarp specializuotų tikslinių sektorių. Būtų puiku, jeigu būtų pasirašyti partnerystės susitarimai tarp tų regionų, kadangi būtina yra specializacija. Jeigu to nebus, gali atsitikti taip, kad e, tiesiog e, bus dubliuojamas darbas visiškai bereikalingai. Pavyzdžiui, jeigu norima atlikti vertinimą, kiek išaugo užimtumas, užtenka pasiremti vienu iš referendumų rezultatais. Pavyzdžiui, JAV yra atliekamos prognozės apimant įvairius, e, apimant kelių metų laikotarpį ir įtraukiamas 700 įvairių profesijų ir amatų. E, čia e, duomenys yra surinkami patys įvairiausi projektai, jų kilmė, dalyvaujantys žmonės, jų amžius, lytis, rasė ir taip toliau ir panašiai. Visa tai padeda JAV tinkamiau įvertinti jų ekonominę politiką. Panašios prognozės buvo darytos Europoje ir aš manau, kad tai yra tos pastangos, kurias yra verta dėti tam, kad būtų galima tolygiau paskirstyti E, lėšas remiantis daug objektyvesniais kriterijais negu tie, kuriais buvo naudojamas iki šiol. Jeigu turime aiškius rodiklius, labai tikslius rodiklius, tai, tai yra labai naudinga lėšų skirstimui. Ta pačia politika reikia taikyti įvairioms kategorijoms, ne tik NAC2 regionams, bet ir kitoms regionų kategorijoms. Dabar norėčiau grįžti prie to poreikio pasirašyti partnerystės susitarimus, ne tik tarp dviejų regionų, bet tarp e, į keletų įvairių regionų. Jeigu būtų sudarytos bendros komandos, tai tuomet būtų išvengiama tokios situacijos, situacijos kai Visose skirtingus regionuose to paties fondo lėšos naudojamos identiškiams projektams. Tie projektai turi būti sujungiami, kad finansavimas būtų naudojamas efektyviau. ES lygmenių taip pat yra kalbama apie atsijimą. Siekiama sumažinti resursų naudojimą ir padidinti produktyvumą. Taip pat kalbam apie kitų kriterijų naudojimą, tokių kaip pavyzdžiui BVP. Aš labiau pasisakyčiau už analizės, kurios atliekamos remiantis atsėjimo principų. Reikia daryti viską, kad išlaidos neauktų nekontroliuojamai ir kad, iš, kad resursai nebūtų naudojami nekontroliuojamai. Yra keliamas e, konvergencijos tikslas. Jis jau egzistavo 17-13 metais ir jis buvo taip pat perkeltas ir 2014-2020 metų programavimo laikotarpį. Buvo sunku pasiekti tų aukščiausių tikslų, kurie buvo numatyti, tačiau manau, kad vertinimas vyko remiantis ne pačiais geriausiais kriterijais. Mums reikia naujų rodiklių. Ir tai yra vienintelis būdas tinkamai panaudoti ES fondus. Čia galite pamatyti Sevilijos kolegų universitete atliktus tyrimus, to pavyzdį. Jie analizavo prekybos apimtis tarp atskirų regionų. Ir čia matome 2010 metų Berlyno regiono vaizdą. Šis tyrimas buvo labai naudingas tas prekybos srautų analizavimas buvo labai svarbus dalykas, nes buvo galima jo būtų pamatyti, kas iš to buvo laimėta, kur galbūt nepasisekė. Ir ES lygmenių, ir kitais aspektais, kaip prekiaujama, pavyzdžiui, tarp atskirų ES regionų ir su partneriais tokiais kaip Indija, Kinija ir JAV. Na, atsiprašau, jeigu yra salėje žmonių, kurie žino tos, to, to, to, tos palyginamosios analizės privalumus. Tikiuosi, kad kitiems tai bus naudinga. Pavyzdžiui, turime tam tikrų produktų, kuriais galėtume prekiauti. Galime pasiremti matematinę formulę, kad įvertintume, koks reikalingas specializacijos lygis vienam ar kitam produktui, tam tikrame sektoriuje kad daryti ir kaip daryti, kad visoms šalims tai būtų privalumas. Kai aštuntajame dešimtmetyje matematikas Stanislav gavo Nobelio premiją, tada buvo suprasta, kodėl tas principas yra toks svarbus. Struktūrinių fondų naudojimas įmonėms leidžia veikti taip, kad įmonių interesai sutaptų su visos visuomenės interesais. Ir pelno siekimas, kuris yra normalus įmonės tikslas, taip pat tampa ir bendro intereso atspindžių, o tuo tarpu tas bendras interesas ir yra svarbiausias dalykas visuomeniai. Aš jums pateikiau Austrijos pavyzdį. Parodžiau, kokias pastangas padėjo Austrija siekdama specializacijos. Aš čia palikau tik pirmas tris tos citatos eilutes, nes toliau buvo kalbama apie tai, kaip kuriama pridėtinė vertė - tiesioginių būdų ar netiesioginių. Austrija pagal bendrus atliktus skaičiavimus, yra ta reta šalis, kur specializacijos principas yra taikomas išmaniai. Parodžiau keletą sektorių ir parodžiau pridėtinės vertės skaičiavimo e, variantą asmeniui ir taip pat, kaip tai atsispindi darbo užmokestį, kad jūs suprastumėte, kokį vaidmenį vaidina tie sektoriai, kuriuos įtraukiau į grafiką. Šiek tiek anksčiau kalbėjau apie tą priemonę, kuris, kuri buvo sukurta prašant Eurostatui. Tačiau jie yra mokslo tyrimų rezultatas ir pareikalavęs 30 metų. Vokiečių mokslininkai iš vairiausių universitetų dirbo prie šios priemonės kūrimo. Mokslininkai ir parengė e, tą skaičiavimą, kaip naudoti išteklius kai skiriami struktūriniai fondai, reikia net mažiausius dalykus peržiūrėti, kad būtų pasirinkti teisingi kriterijai tų lėšų skirimui. Čia norėčiau pateikti dar vieną pavyzdį - vartojimo lygio pavyzdį, atsižvelgiant į vairius kriterijus. Medžiagų sunaudojimas, įvairiose šalyse, ar materialus tiksliau suvartojimas įvairiose šalyse. Šiuo paskutiniu laikotarpiu matome, kad toks kriterijus yra reikalingas, kad galėtume atlikti visų projektų vertinimą. Šioje skaidrėje galite pamatyti kito tyrimo rezultatus, kuris buvo atliktas Europos parlamento prašymu. Čia kalbama apie išteklių efektyvų naudojimą. E, buvo tirtos apie šimtas Vokietijos įmonių, paskui buvo bandoma teikti ekstrapoliaciją skaičius pritaikant visai Europos Sąjungai. Čia galite konstatuoti, kad lentelėje palyginau duomenis iš savo departamento Timiš departamento ir visos Rumunijos taip pat. Čia parodžiau, kaip resursų vartojimas ir produktivumo lygis gali keistis nuo 2013 metų iki 2050. -ųjų. Be specializacijos mūsų regione būtų labai sunku reikšmingai sumažinti mūsų išteklių vartojimą. Kol kas ta specializacija yra labiau iš svajonių srities. Na ir apibendrintamas norėčiau pasakyti štai ką. Tas darbas, kuris prasidėjo S3 platformoje, turi būti tęsiamas. Būtina, kad išteklių ir energijos vartojimo kriterijus būtų įtrauktas į vertinimus, tačiau tai turi būti daroma pamažu, palaipsniškai. Turime Europos statistiką, e, statistinius duomenys ir nacionalinius statistinius duomenys, kuris leidžia mums numatyti tuos kriterijus. Jeigu norime e, pasikeitimų, tai yra būtinas, būtina ta išmani specializacija visiems Europos regionams. Tai yra labai paprasta naudoti priemonė, paprasta įgyvendinti priemonę ir būtina atlikti taip pat kiekvienoje šalyje darbo rinkos vystimosi pokyčius. Pavyzdžiui, iki 2020 metų Rumunijoje 600 tūkstančių žmonių sumažės bendras žmonių skaičius ir reikės įdarbinti daugiau negu 2 milijonus žmonių tam, kad būtų išlaikyta pusiausvėra tarp pensininkų ir dirbančiųjų. Daug kalbama apie strategijas, kurių reikėtų laikytis, tačiau tos strategijos visos turi būti integruotos ir reikėtų, kad tos strategijos būtų nuoseklios ES lygmenių, nes jeigu tų strategijų yra daug, o jos tarpusavį nesusijusios, tai naudos bus maža. Tai štai, pateikiau pavyzdį to, ką reiškia ta specializacija specializacija yra ypatingos svarbos dalykas. Pasakai, kurių skaičiavimų Rumunija praras apie 5 milijardus eurų per metus dėl to, kad trūksta tos specializacijos. Dėl to, kad trūks patirties perdavimo priemonių. E, negalime sakyti, kad teisės aktų nesilaikoma. Ne, tiesiog nepadarome visko, ką galime, kad padidintume efektyvumą. Be kita ko, mums reikia planavimo modelio darbo rinkos planavimui. Na ir galiausiai reikia patvirtinti bendras strategijas ir tinkamai pasirinkti ES fondų skirstimą, kad būtų galima paremti tai, ką aš vadinu jaunimo industrija. Tai yra vienintelis būdas, kuri leis užtikrinti ES ekonomikos saugimą ir plėtrą. Dėkoju. Different... Labai ačiū. Ačiū už tai, kad pristatėte kitokį požiūrį į supaprastinimo klausimą. Kolegos, dabar žodis jums. Klausimai, pasiūlymai ponas Novakov ir ponas Eferič. Ačiū pirminkė. Aš labai džiaugiuosi tuo, kad turime e, vietos valdžios atstovus, naudos gavėjus, nes e, manau, kad sanglos politika yra vietoje ten, kur projektai gyventami, kur gyvena žmonės, ne Europos institucijose. Naudos gavėjai vietos valdžia. Yra e, tie, kurie ES lėktuvai pasako, kuris turi skristi kairį dešinį viršų ar žemyn leistis. Jie mes jeigu balsuojame dėl e, tų dalykų, kurie yra svarbus jiems ir įsiklausome į jų nuomonę, tai viskas yra gerai. E, pone Georg, e, jūs įsivaizduokite, kaip gyvenama programa Horizontas 2020, jeigu sakote, kad dabar viskas e, jūsų srityje labai sudėtinga. Mes turime kalbėti apie sprendimus. Žinau, kad tai yra sudėtinga, žinau, kad kartais biurokratija ir administracinės priemonės neskatina mm, paramos gavėjų naudotis anglos politiką, netgi nugrėžia juos nuo tos politikos ir paramos. Kartais įmonės geriau pasima paskolą ir ją gražina užuot eidamas per visas procedūras ir reikalavimus nustatytus valstybių narių. 8 procentai e, ES biudžeto tvarkoma e, valstybėse narėse valdoma. Todėl viet vietos valdžia yra variklis ES ekonomikos, taigi mes neturėtume kelti kliūčių, statyti kliūčių tiems paramos gavėjams. Aš norėčiau išklausyti svečių nuomonės. Man atrodo, kad mes e, turime panašias standartinės ES, jeigu turėtume viešųjų pirkimų procedūras, tai būtų labai naudinga. Įsivaizduokite, kad aš e, turiu bendrovę ar Lenkijoje, ar Niderlanduose, aš noriu dalyvauti pirkimuose, dabar e, egzistuoja visiškos, visiškai skirtingos procedūros, dėl to aš e, neteikiu pasiūlymų toms šalims. Taigi, e, suvienodinimas būtų supaprastinimas vienas iš kelių, kodėl mes nesupaprastiname audito procedūrų kai jeigu viena institucija atlieka auditą, tai, tas, tai turėtų reikšti kažką kitoms institucijoms, kodėl reikia tikrinti tą patį objektą keletą kartų. Tai yra pora mano minčių. Labai mielai išklausysiu svečių ar kolegų nuomonės apie tai. Dėkuoju, ponas Eserič. Bet prašyčiau trumpiau kalbėti, kad liktų laiko atsakyti klausimus. vos e, virš valandos kalbėjome apie supaprastinimą. Labai įdomu buvo jūsų išklausyti, norėčiau jūs pagirti. Aš <laughs> pasijutau taip, tarsi vadovėlis man būtų sukištas į galą per tokį trumpą laiką, bet jūs esate labai protingi žmonės, tikrai buvo labai įdomu. E, tai nėra toks supaprastinimas, kaip kad dauguma žmonių tikisi. Aš Suprantu, kad jūs kalbate apie tai, kaip supaprastinti galimybę padaryti daugiau, išleisti daugiau, kontroliuoti daugiau, pasiekti daugiau. Tuo pačiu metu komitete vyksta diskusija, e, kaip rasti lėšų, kurių trūksta. Tačiau aš suprantu, kad supaprastinimas prasidės nuo to, kaip aiškiai apibrėžti tai, kaip padaryti mažiau, bet paprasčiau ir veiksmingiau. Uh, Ir e, e, aš suprantu, kad šio susirinkimo dvasia yra kaip daryti daugiau, bet veiksmingiau biurokratams iš biurokratinio požiūrio. Mano klausimas yra toks, ar kas nors pagalvoja apie tai, kad yra nepaprastai daug intelektinių pastangų, kurios skirtos tai biurokratiniai mašinai e, varyti. Ar kas nors pagalvoja apie tai, kaip daryti mažiau, geriau ir iš tikrųjų tai, ko žmonės nori. Bet tikrai norėčiau dar kartą padėkyti kalbėtojams, jūs nepaprastai išsilavinę žmonės esate ir man buvo nepaprastai įdomus išklausyti. Pane Vana. Dėkoju, dėkoju pirmininkė. Dėkoju visiems ekspertams už pasisakymus puikius ir jų konkrečius pasiūlymus. Labai svarbu komitetui tokias diskusijas rengti. Kalbam apie tai, kaip mažinti biurokratinę naštą. Yra daug aspektų, yra skaidrumo aspektas, sprendimų prieimo procedūros supaprasmimas, veiksmingas vertinimas, analizė ir demokratinis aspektas. Kaip aš ir Europos parlamentas e, įstrauksime, kai partneriai bus įtraukti, proporcingumo klausimas iškyla, taip pat kaip atsižvelgame į MVI padėtį ir taip pat e, kokybinis aspektas yra, kaip, pavyzdžiui, mano veiksmai prisidės prie strategijos Europa 2020 tikslų e, siekimo. Ar galima taip pat sukurti paskatas socialiniam tvarumo projektams. Ir norėjau jūsų paklausti, kaip jūs e, žiūrite į kokybinį aspektą. Ir daktarui Rys konkretus klausimas, jis labai gyvai kalbėjo e, apie e, Žemės ūkio fondą regioniai plėtrai, regionės plėtros fondą, kaip jūs kalbėjote apie tai, kaip jie nesugebė saveikauti, galbūt galėtumėte gėliau apie tai pakalbėti, kokias yra priežastis, dėl kurių taip sunku yra užtikrinti su atimą suderinimą ir kokį požiūrį jūs rekomenduotumėt, kad būtų galima pasiekti tai. Ačiū, ponas Olbrechtas, kitas klausimas. Ačiū, pirminkė. Aš manau, kad diskusijoje yra keletas elementų. Pirmiausiai struktūra sanglaudos politikos. Šioje diskusijų dalyje e, tai yra sena istorija apie ES politikos priemonės, jų ryšį, taip pat ryšys su komisijos nariais, su generalinis direktoratais, skirtingais Europos parlamento komitetais nes e, socialinio fondo regionės plėtros fondo problema yra ne tik e, tai, kaip jie veikia vietoje, bet ir tai, kad Europos parlamente netgi egzistuoja skirtingi požiūriai. Taip pat skirtingi komitetai užsima jais ir tai labai sudėtinga mūsų parlamente yra susitarti, nes visi e, kovoja už savo fondą. Uh, užimtumo žmonės kovoja su regioninės plėtros komiteto nariais, ne tik generaliniai direktoratai tų sričių ar komisijos nariai. Ir kai mes rengėme reglamentą, matėme tai, kai kurie iš jūsų puikiai žinote, kaip viskas vyksta, vyko tikri mūšiai dėl to, kas laimės kiek pinigų ir ką reikia daryti. Ir požiūris buvo ne vienyti, ne vienyti, bet turėti atskiras procedūras, fondus, kontrolę. Vienintelis sprendimas ir išvada iš to, ką jūs sakėte, man atrodo, yra vienas fondas. Tai yra vienintelis sprendimas, vienas fondas. Labai aiškus signalas kitai perspektyvai. Baikime visą tai, nes matome, kokia yra maišalinė kovos vyksta politinės ir atsiranda makalinė, tai yra vienintelis sprendimas, vienas fondas ir platesnė politika. Toks būtų supaprastinimas. Jeigu ne, tai kiekvieną kartą supaprastinimas taps vis sudėtingesniu. Kaip aiškinti supaprastinimą, dar šimtas puslapių bus prirašyta, kaip supaprastinti. Mes jau daugybę metų matome tos pačius dalykus. Aš tuoj pat baigsiu. E, kita problema. E, biudžetas veiklos e, paskutinis kalbėjas apie tai kalbėjo, apie rezultato biudžetą ir rodiklius, ko reikia. E, nedaug kas kalba apie biudžetą, e, jos įimas su rezultatais. Daugiau kalbam apie tai, kaip kontroliuoti, bet e, rezultatas yra tas, kad atsiranda vis daugiau kontrolės ir vis mažiau biudžeto siemo su rezultatais veiklos sąnaudos kontrolės visą laiką didėja ir jos didesnės už naudą gaunama iš gražą, iš projektų. Dėl to, kaip aš sakė, žmonės um, yra mažiau motivuoti imtis projektų, nes viskas tampa labiau sudėtinga. Netgi mažiau išsivysiusiuose šalyse motivacija šiaip yra aiški, nes mums reikia daugiau pinigų. Uh, Tose šalyse, kurie mažiau struktūrinių fondų poreikis mažesnis, tai žmonės paprasčiausiai nusigrėžia nuo e, struktūrinių fondų. Vokietijoje, Prancūzijoje, Italijoje laipsniškai žmonės sako ačiū, tegu vargšai naudojasi tuo, tai yra jūsų problema ir jūsų našta. Neverta vargti, mes gauname nedaug paramos o biurokratija tokia pat. Tai reiškia, kad mes geriau kreipsimės į banką dėl paskolos. Tie du elementai man svarbus. Pirmiausia, aiškus signalas turi būti pasiūstas. Mums reikia tik vieno, vienintelio fondo. Jeigu ne, mes problemas nespręsime. Antras, veiklos rezultatų biudžetas, ne tik kontrolė. To, biudžetas, e, ne tik kontrolė, tai yra svarbus dalykai. Van Listeroj, nuostabus, labai naudingi šiandien pasisakymai buvo. Aš žinau, kad nėra greitų sprendimų. Janas biudžeto komitete bus e, pranešėjas dėl daugiametės finansavimo programos peržiūros. Jau matau, kad tu ruošiesi tam, taigi problema yra didelė ir mes norime e, sprendimo parlamento rezoliucijos po poros dienų, bet ar jūs kiekvienas iš jūsų galite po tris greitus sprendimus pasiūlyti sanglaudos politikoje, ne struktūrinėje politikoje, nes mes štai nesakingi. Tris greitus rezultatus, kad mes galėtume panaudoti juos diskusijose. Pone Breso. Dėkuoju. Manau, kad turėsiu pritarti kolegos Olbrechto pastabom. E, kai kalbame su paprastinimą, reikia žvelgti du dalykus. E, pirmiausia, skirtingiems fondams taikomos skirtingos taisyklės, dėl to labai sunku užtikrinti programavimą pagal e, keletą fondų ir reikia galvoti apie kitą programavimo laikotarpį ir tikslus. Mes turime būti tvirti. Uh, kitą kartą, jeigu mes bandysime susitarti komitete, tai galbūt komisijos nariai tą patį padarys. E, skirtingos politinės priemonės gali būti, bet taisyklės visiems fondams turi būti tos pačios taikomos, kad būtų galima taikyti tą daugia fondį požiūrį. Dar vienas dalykas, negalime užsitikrinti uh, tikro rezultatais pagrysto požiūrį, jeigu bus išlaikomas senos taisyklės. Jeigu bus norima rezultatais pagrysto požiūrį, tai tuomet reikia užtikrinti, kad kontrolė atitiks tuos principus ir auditas taip pat. Ta, tai, kas bandau pasiekti, kas pasiekta ir kas yra daroma. Aš bijau, kad auditas bus tik tai dar e, papildomas biurokratinis suvaržymas, jeigu nieko kitaip nekeis, nekeisime iš esmės. Kolegos kalbėjo apie labai nedidelės sumas, kurios naudojamos kaip pradinis finansavimas, pradedant verslą. Man reagis, kad į tokį finansavimą turėtume žiūrėti lengviau, nes kalbam apie labai labai smulkės sumas Manau, turime būti tvirtesni dėl rezultatų, nes tai yra esminis dalykas naudojant ES lėšas - rezultatai. Man būtų įdomu išgirsti, ką kolegos galvoja, kokios jie turi patirties, galbūt būtų galima geriau apibriežti rezultatus, kaip užtikrinti, kad nebus per daug formalaus audito, nes rezultatai yra, jie yra matomi, veikla yra aiški. Man atrodo, kad viskas turi būti proporcinga. Nematau kitų norinčių paklausti. Komisijos atstovams suteiksiu žodį dabar. Prašom. Įdomu bus išgirsti, ką Jūs galvojate apie tai. Labai ačiū. Marigiland aš esu. Aš esu veiklos veiksmingumo e, regionės ir miestų politikos direktorate. A, dėkoju, kad surengėte šį klausimą apie supaprastinimą regionės politikos kontekste. Labai svarbu plačiai kalbėti apie šį klausimą ir užtikrinti, kad kaip galima daugiau nuomonių būtų pristatyta. Aš sureaguosiu į keletą dalykų, kuriuos išsakė ekspertai. Daktaras Rys e, minėjo įvairius reglamentus, gairias. E, jo E, nuomonė labai aiški dėl e, tų krūvų dokumentų. Aš viską turiu savo iPad'e, dėl to kur kas lengviau man nešiotis tas taisyklės. Turiu pasakyti, kad labai daug tų dokumentų atsirado dėl to, kad programavimo institucijos ir valstybės narės prašo jų, ypač e, gairių. Ir mano generalinėme direktorate mes e, rengėme ta, e, tas gairės, bet ne dėl savo malonumo, tik tai tada, kai prašoma. Pavyzdžiui, supaprastintos sąnaudos. Užimtumo generalinio direktorato komiteto kolegos e, buvo pagrindiniai darbuotojai, bet mes bandėme atsakyti, dirbdami su jais, į visus klausimus, kuriuos gavome iš valstybių narių apie uh, e, supaprastinę sąnaudas ir programas atitinkamas, mes tikrai gauname daugybę klausimų šiuo uh, konkrečiu atveju ir tai yra labai nedidelė uh, politikos sritis. Mes esame geri komisijos pareigūnai, atsakome į iškeliamus klausimus ir dėl to atsiranda daugiau popieriaus egzistuoja tarsi simbiozė tarp popieriaus krūvų tų ir kiekio klausimų, kurie keliami. Yra tokia dabar padėtis. Ir mes turime galvoti apie kitą laikotarpį iki 20 metų, bet vargu ar sukursime, užkursime didelį e, laužą ir sudeginsime visus tos popierius reglamentus ar fondus paukosime, kaip kad kalbėjo ponas Olbrechtas, bent jau ne dabartinėme etape, gal po 20 metų parlamentas pagalvos apie tai. Bet manau, kad e, reikia galvoti apie tai, ką daryti dabar. Apie tai kalbėjo ir kai kurie komiteto nariai, ką mes galime pasiekti dabar. Manau, kad yra svarbu akcentuoti, kad yra tikrų supaprastinimo galimybių jos numatytose reglamentuose pagrindinėme reglamente, tai yra bendrųjų nuostatų reglamentas, daktarui Rysta, sakau, CPR, angliškas trumpinimas. Jeigu mes visi vartotume tą trumpinimą, tai jau būtų supaprastinimas. Ir aš sakiau, kad yra daug supaprastinimo galimybių, bet nėra prievolių supaprastinimo. Tai yra E, dėrybų proceso pasiekmė, dėrybų dėl šių reglamentų. Daug dalyvių nenorėjo prievalių, jie norėjo lankstumo. Įgyvendinant, ponia Kandela kalbėjo apie Pulijos programą kaip pavyzdį, pasitelkiant įvairius fondus, socialinį fondą, regioninės plėtros fondą, uh, vienoje programoje ir yra vis tik tai daug valstybių narių, kurios nenori taip daryti ir nieko nedarė, nejungė fondų. Dar e, trumpai trys elementai. Supaprastintas sąnaudos ar išlaidos. Tai yra didžiausia potencialą turintis sėtis naudos gavėjams ir programoms, jas paprastinant atsiranda galimybė sąnaudos funkcionuojant su paprastintoms sąnaudoms. Reikia kalbėti apie standartinės sąnaudas ir pasižiūrėti, kas buvo anksčiau ir ką paskaičiuoti, kas bus naudojama ateityje. Bet kai jau viskas yra vietoje, kai kalbėsiu žmonės, kurie naudojasi paprastinamis e, sąnaudų sistemomis, ypač sąnaudos politikai, kai kas nori nuo to nutolti ir grįžti atgal. Me, mūsų generaliniai direktoratai, tiksliau jie e, žino, kaip viskas e, vyksta. Ir e, ypač komisijos narė Taisen pusę viso finansavimo nori mm, tvarkyti pagal supaprastintų sąnaudų sistemą. Ir tai taip pat sėti su auditu, nes jeigu uh, supaprastinta sistema taikoma, tuomet e, pasikeičia ir supaprastėja auditavimas labai dideliai. Daug kas iš jūsų kalbėjote apie audito klausimą, naštą audito. Aš turiu pasakyti, kad mano požiūris šiek tiek kitoks. Aš suprantu jūsų nepasitenkinimą, suprantu, kas buvo pasakyta apie naštą, bet taip pat suprasiu kur kas geriau tai, jeigu, suprasčiau visą tai geriau, jeigu būtų mažiau klaidų sanglaudos politikoje, labai sunku būtų pateisinti, kaip mes, pavyzdžiui, taikintume, taikytume supaprastintus procesus auditame dėl sanglaudos ir regionės plėtos fondų įgyvenimo, jeigu toks yra didelis klaidų lygis. Nieko kol kas negalime padaryti ir aš, e, kaip sakiau, supaprastintų sąnaudų sistema būtų naudinga. Vienas iš ekspertų ekspertų kalbėjo apie bendrus veiksmų planus. Niekada komisija nenusigrėžė nuo tų bendrų veiklos planų. Niekada taip nebuvo. Mes turime parengę gairias, ten yra visi paaiškinimai galimybės numatytos, mes esame pasirengę aptarti su bet kokia valstybė nare ir valdančia institucija, kaip reikėtų gyventi bendrą veiksmų planą tiesa yra ta, kad mus tikrai nuvylė valstybių narių ir programavimo institucijų sustomėjimo stoka. Kalbant optimistiškai, mes tikimės, kad taip atsitiko todėl, kad daugiausiai buvo galvojama apie tai, kaip bus įgyvenimas naujos programos, kaip jos bus parengtos, dabar jau tas etapas praeitas ir galbūt atsiras susidomėjimai. Ir kaip sakiau, mes esame pasirengę aptarti ir padėti, kaip tik tai galėsime e, Komisijos narė Kretų yra labai susirūpinusi su paprastinimu ir poveikiu e, naudos paramos gavėjams. Dėl to ji e, vadovauja naujai aukšto lygio grupiai, kuri užsima stebėsina, kaip taikomas supaprastinimas paramos gamėjams. E, Simkalas vadovauja, dirba taip pat šioje komisijoje ir žiūrima įvairias e, galimybės į e, supaprastinų sąnaudų es sanglaudos e, savokas ir žiūrima, kaip valstybės narės ir programos taiko tos principus. Jeigu valstybės narės ar programos nesinaudoja tais dalykais, tada mes norime imtis žingsnių paskatinti. Ta daryti jau yra pavyzdžiai geri, reikia, kad ta praktika pasklistų plačiau ir kaip aš sakiau, yra daug įvairių galimybių ir tai yra labai svarbu visiems struktūriniams investiciniams fondams. Tokiu būdu mes turime, e, kaip galima geriau panaudoti tos fondus, padaryti juos patrauklesnius, kad pasiektume rezultatų Apie tai kalbėjo daugelis kalbėtojų. Tokiu būdu mes galėsime pademonstruoti politikos šios skripties sėkmę. Ačiū. Ačiū. Labai stiprų pareiškimą iš komisijos išgirdome. Pradėsime galutinę mūsų klausimo dalį. Diskusiją suteiksiu žodį mūsų svečiams, ekspertams. kad jūs pristatytumėte savo išvadas. Pradėsime nuo viešnių. Pone Potmiugel, 2-3 minutės. Neilgiau prašyčiau. Ačiū, ponė pirmininkė. Taip, kaip jūs sakėte, diskusija labai įdomi. Ir atidžiai klausiausi visų pastabų ir klausimų. Ir noriu pasakyti, kad labai mane džiugina tai, kad išgirdau kai kuriuos, na, pamačiau, kad kai kurie nariai taip pat sureagavo į tuos dalykus, ką aš minėjau. Taip pat, ponia Albertai, mes tikrai palaikome jūs, kai kalba pasako apie tai, kad reikia vieną fondą ateityje, kad būtų taisyklės paprastesnės. Tačiau, žinoma, vis dar sunku, sunkus kelias kito laukia. Optimistiškai aš vis tik vertinu situaciją. Vien dėl to, kad matome bendrą sutarimą, kad reikia mažinti naštą įvairiems veikėjams, tačiau vat, kaip tai padaryti vis dar yra sutingas klausimas. Kaip tai padaryti, ponas Fanistleroj? Kėlė klausimą. Reikia su kolegomis pasitarti, su, su mūsų nariais iš asociacijos, kad būtų galima pasiūlyti tris greitus sprendimus. Čia iš to, ką jau diskutavome, manau, kad bent keli dalykai yra. Pavyzdžiui, auditų davimo mažinimas ir vienas dalykas O plačiau žiūrint, manau, kad tikrai galima daug padaryti su geresnio reglamentavimo paketu, kur jau iš komisijos girdėme pasakymų, kad reikia sutelkti ties svarbiaisiais dalykais. Ir mm, per daug nesimti smulkių dalykų. Tad reikia dar pažiūrėti, kaip ši geresnio reglamentavimo iniciatyva gali padėti spręsti saglos politikos klausimus bei paprastinti principus, kuris remiasi politika. Taip pat manau, kad džiugina tai, ką pasakė ir komisijos atstovas, ypač dėl bendrų veiksmų programų. Labai džiugu buvo tai išgirsti, tačiau taip pat ir apie kitus pasiūlymus, ką pasakė tikrai taip pat mintis nutikė. Žiūrėsime, kiek mes galėsime patik savo pusės pateikti kokių pasiūlymų. Labai ačiū. Ačiū. Labai ačiū. Pane Marija Kandela. Prašau. Ačiū. Pabandysiu atsakyti į klausimus, ką būtų galima padaryti. Na, galbūt ne per vieną naktį, bet vis tiek ką galima padaryti. Žinoma, viskas nėra taip lengva. Jeigu būtų tokių lengvų sprendimų, tai jau komisija ir parlamentas būtų tai padarę. Tačiau ką vis tik galima padaryti? Na, reikia turėti galvoje tai, kad susidurime ir dirbame su skirtingais fondais ir kol kas reiks su tuo susitaikyti. Tačiau, tai pasakius, reikia nepamiršti tam, kad yra vis tik ribos. Ir galbūt tas ribas galima peržengti nuo regionės plėtros fondo į struktūrinį investicijų fondą ir taip toliau. Ir galbūt naudos gavėjai galėtų pasitengti tiesiog kaip nors apjungti tą darbą ir pasinaudoti gerą praktiką. Pavyzdžiui, tarkime, jeigu regione plėtojamos slaugos paslaugos, tuomet galima čia eksperimentuoti su vairiais naujais metodais ir galima bandyti tai ir kaštus mažinti, ir e, teikimo laiką gerinti ir visą tai patektų į selės sanglaudos bendrą, tokią, po tokių bendrų skiečių. Ir visą tai įgyvendinant bendruomenėje būtų galima tik vieną kartą apibrėžti tą veiklą, kuriai būtų finansuojama iš Europos Sąjungo fondo. Ir tuomet investicijos, kada nelabai dėlės, galėtų būti finansuojamas iš įgyvinės plėtros fondo. Negalima prašyti, kad projekto remėjas, pažiūrėtos vietinė taryba, tarnyba ar bendruomenė, ar kas nors iš viešojo sektoriaus, ar privatos sektoriaus, kurių veikla yra labai svarbi, tolesnį projektą plėtai. Negalim prašyti šių veikėjų, kad e, jie iš karto laikytus kelių skirtingų procedūrų ir siekti skirtingų tų pačių tikslų. Toliau, rodikliai reikėtų reglamentuose aiškiai apibriežti rodiklius, kurie naudojami ir sudarant veiksmų programas. Vėlgi čia matome daug skirtumų. Pūlė geras pavyzdys yra. Viena iš kelių programų, kurios naudojasi kelių fondų prieiga ir ką čia bandome padaryti, tai bandome tiesiog iš vienu, vienu kartu apimti kelias skirtingas veiksmų programos sekcijas ir bandome apjungti rodiklius. buvo testuojami projektai ankstesniam laikotarpiu, 13 metų. Ir norėčiau pasakyti, kad būtent taip reikia pradėti nuo bandomųjų projektų. Nors nacionaliniai auditoriai norėjo galbūt kitokių veiksmų, tačiau reikės numatyti rodiklius. Ir į plėtros fondo naudojama reikėtų aktų pačių rodiklius, kokie buvo seliniam fondai anksčiau. reikėjo pritaikyti regionę prieigą. Ties rodikliams mes tai darėme Italijoje ir bandėme tuo pačiu metu matuoti keletą skirtingų dalykų. Viena vertus investicijas, kita vertus darbo vietų kūrimą. O socialinis fondas neturi tokių indikė... rodiklių, pažiūrėjau, skirtų skirtoms darbo vietoms. Tačiau jeigu būtumėm galėję pažvelgti į projektus iš tokios daugiaplanės daug, kelių fondų perspektyvos, tai būtų buvo geriau, nes būtų galima viską apjungti. Mūsų dabar prašoma ir mes ir patys norime plėtoti daug, kelių fondų prieigą. Ir jeigu šalia to būtų galima sukurti integruotą rodiklių sistemą, vietoj kelių skirtingų rodiklių sistemos, kuomet vienas direktoras prašo vienų rodiklių, kitas kitų rodiklių, vienas fondas vienų dalykų, kitas fondas kitų dalykų, tai tuomet ir naudos gavėjai galėtų geriau stebėti rezultatus, ir, tai- o tai taip pat palengvintų ir audito rezultatus. Be to, nenoriu sakyti, kad e, reikia kontrolę mažinti, kad kontrolės yra per daug. Žinoma, kad jeigu yra tam tikras skaičius klaidų, kaip jau minėjo komisijos atstovas, tai reikia tuomet kontrolės, reikia auditų. Bet ir čia labai svarbu yra paprastinimas, kaip tai bus realiai taikoma. Ir reikia paprasčiau pažiūrėti, tai kaip tai bus taikoma visoje valdymo grandinėje. Nesakau, kad nereikia audituoti tų lygių, kur yra arčiausia taikymo. Tačiau vis tik reikia atsvegti tai, kaip vykdytojai supranta taisyklės ir kaip šie dalykai yra organizuojami. Nes tiesiog organizuojant klausimus galima būtų sumažinti kaštus. Pavyzdžiui, duomenų rinkimas. Mes tą darome ir komisija tą daro, vyriausybė tą daro, tai daroma įvairiais lygiais Ir kartais, jei kalba pasuka apie tą patį, daly, apie tą patį gaminį, reikia duomenis imti kelis kartus, tačiau galbūt tik vieną kartą tai padaryti. Taip pat kitais galvoja, kad tuomet įvairius institucijos vis užduoja klausimus tos pačius e, naudos gavėjams ir tai yra bereikalinga našta. Tai reikia mažinti. Štai tai skirtingos institucijos atvyksta į tą pačią įmonę arba į uh, bendruomenė klausia tų pačių dalykų, prašau tų pačių dokumentų. Niekas neprašo, neklausia ir neprašo pateikti to, kas jau pateikta kažkam kit, kitam, o tai būtų daug paprasčiau. Ačiū. Ačiū, daktaras Rys. Prašau jūsų išvados, jūsų baigiamasis pastabos. Labai ačiū. Aš taip pat ir klausimą išgirdau iš parlamentarų iš Austrijos. O kalbam apie tai, kad trūksta balanso tarp šių regionės plėtos fondo ir žemės ūkio fondo kaimo plėtrai. Noriu pasakyti, kad Europos žemės ūkio fondas gauna finansavimą visai iš kitur. Čia jau kalbam apie mokėjimo agentūras, ir yra nuolat sekami kaštai ir kitaip, kitaip šios studijos nemoka veikti. Toliau yra lyder programa, kuri didžiuojasi savo, kad naudoja visai kitą prieigą iš apačios aukštyn. Ir ten mažiau kalbam apie, apie rezultus. Toms tik e, e, regioninės plėtros fondai, jie labiau kalba apie rezultatus ir sėkmę. Taigi lyder programos yra visai kitokios, nes jos labiau kalba apie vykdymą iš apačios aukštyn. Ir jau yra aiškiai, beje, komisijos yra aiškiai nurodyta, kad tik smulkia infrastruktūra iki 6 tūkstančių eurų gali būti pritaikyta kaip smulkios investicijos. Tačiau pagal struktūrinės fondus smulkiai struktūra yra laikoma iki 10 milijonų eurų. Taigi matome, kad yra visiškai skirtingi dalykai. Na, aš nenoriu vien tik neigiamai kalbėti. Yra du direktoratai, kurie užsima šios programos, jie labai svarbus. Tačiau aš na, galiu, galiu nepriklausomai te pažiūrėti ir komisijai pasakyti, ką tik noriu, nes aš nuo jų nepriklausau. Tačiau yra problema, kad štai valstybės narės tai ir klausia, kaip reikia spręsti iš klausimus. Ir tuomet štai gauna 60 lapų, kuriuos turės skaistis įstukyti taip pat ir auditoriai, ir valdytojai. Jei neklysti, kad 29 puslapį, pavyzdžiui, tenais yra rašomi, tai aišku, taisyklės. Ir kągi dabar dar tas kiekvienu naujų dokumentų jūs kuriate didesnį klaidų skaičių. Dar dėl klaidų skaičiaus mūsų federalinė žemė ir auditoriai, federalinės žemės auditoriai atliko įdomų pasteb... tyrimą ir pastebėjimą atliko, kad e, Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai atveju jau įmant pavyzdžius matome iškraipimus, nes nebemami visi atvejai. Taigi neįmanoma užtikrinti mažų klaidų skaičiaus jau iš karto yra didžiulės automatinės klaidos, kurios atsiranda dėl duomenų ėmimo. Ir komisija kūrė tas klaidas dėl perteklinių taisyklių. 60 puslapių gairių, 35 lapai klausimų iš valstybių narių, kurie pristatė viso to. Ir niekam nekyla klausimas, kasgi čia dabar gausis iš viso to. Dar kai ką aš pakomentuoti apie auditą. kol nėra vieningos audito sistemos bei vieningos kontrolės sistemos, galima pamiršti apie galimybę integruoti fondus, nes, kaip minėjo atstovas iš Italijos, reikia vis tik e, kelių kontrolės lygmenų. Nedėlis pavyzdys. Vieną įmonę iš pačių mes auditavome, o po to po devinių dienų mūsų audituojant įstaiga auditavo. Ir tuomet jie pasakė, Ir tuomet įmonė buvo uždaryta, nes buvo rašta klaida. Neprimtina. Prašoma pateikti tiek daug dokumentų. Tai neprimtina. Ir prašoma jūs pateikti keletą kartų. Ne, tai visiškai netinkama. Ačiū. Now, professor Duga. Ačiū. Dabar profesorius Dugaro. Prašau. Uniunea a făcut salturi uriașe. Dėkoju. Europos Sąjunga tarp 2000 ir 2015 metų žengėm milžinišką žingsnį į priekį. Nes tikslai jau buvo ir procedūros jau buvo paprastinti. Na, iš tikrųjų, biurokratijos augimas tęsiasi, nes buvo priimti nauji reglamentai, nauji statymai, naujos tvarkos. 2002 metais mes gavome Eurostato sąskaitą. Buvo pasakyta, kad turime sumokėti 4000 eurų, nes norint gauti prieigą prie e, statistikos duomenų reikėjo mokėti. Tuo metu kitokios prieigos nebuvo. Mm, dabar daug kas pasikeitė. Štai vienas iš tų pozityvios evoliucijos pavyzdžių. Mums reikia integruotai vertinti tai, kas vyksta. Tačiau jeigu nebus atliekamos prognozės, jeigu nebus kuriami modeliai, bus labai sunku pasirinkti teisingus modelius. Jeigu kalbame apie procedūrų supaprastinimą, tai turime neužmiršti, koks svarbus yra šis procesas. Mano požiūriu, supaprastinimo svarbiausias dalykas yra didesnis efektyvumas būtina aiškiai žinoti, kaip elgtis, kad ES lėšos tie fondai būtų panaudoti kuo efektyviau. Daviau vieną pavyzdį, yra kitų pavyzdžių ir jeigu būtų tais pavyzdžiais pasinaudota, pavyzdžiui, specializacijos rytyje galima būtų daug efektyviau tvarkytis. Yra paminėta 11 teminių tikslų. Jeigu specializavimo nebus, tos pastangos tiesiog gali dubliuotis bereikalingai. Tiviš regionas. Užėmė trečią vietą, renkant dinamiškiausią Europos regioną. Tačiau jau pasiekėme ribą, nes nebegalime gauti prieigos prie didesnio ES finansavimo, nes šis finansavimas nėra paremtas specializacijos kriterijumi. Būtent dėl to aš ir sakau, kad ES fondai nėra panaudojami labai efektyviai šiandieną kol kas. 2009 m. 28 direktyvoje yra kalbama apie tai, kad reikia vertinti, kaip naudojami atsinaujinančios energijos šaltiniai, lyginant su e, bendru energijos suvartojimu. Paskui yra kalba apie energijos efektyvumą, pastatų tiksliau energijos efektyvumą. Taip yra dėl to, kad nuo pat pradžių yra kalbam apie energetikos efektyvumą ne tik pastatų, bet ir kitų sektorių. Tai štai, kaip ES teisės aktai kartais gali veikti netobulai, tai yra dar vienas pavyzdys. Europos Sąjungoje pasitenkinama kurti 20-25 centų pridėtinę vertę kilogramų suvartotos medžiagos. Šis produktyvumo lygis nėra patenkinamas. Kai produktas parduodamas, jau baigtas produktas. Ta pridėtinė vertė siekia 3-5 eurus. Vėlgi, tai nėra patenkinama. Jeigu būtų pasirinkta specializacija regionams Europos Sąjungoje, viskas vyktų daug sėkmingiau ir sklandžiau kai kurie regionai specializuojasi tame pačiame sektoriuje. Tad labai sunku siekti konkurencingumo. JAV, e, pavyzdžiui, organizacija yra visai kitokia, nes ten kiekviena valstija turi pasirinkusi specializaciją atsižvelgdama į visą eilę projektų, prognozių e, ir, ir, ir studijų. Pabandysiu atsakyti labai bendrai ponui Van Nistelroj. Ir toliau laikausi minties, kad pridėtinės vertės padidėjimas apskaičiuotas vienam darbuotojui lieka svarbus rodiklis, nes tai yra vienintelis būdas siekiant išsiaiškinti, kaip auga gamyba, produktyvumas tam tikrame regione. Tai padeda paskaičiuoti, per kiek laiko atsipirks investicijos tame regione. Jeigu atsisakoma pridėtinės vertės skaičiuojamos kiekvienam darbuotojui, tai tuomet turėsime kitokį rodiklį. Yra ir kita kryptis, kurią galėtume rinktis. O būtent turime kelti klausimą, kaip sumažinti žaliavų naudojimą. Pirmiausia, tai būtų to žaliavos, kurios rizikuoja išnykti. per 30-50 metų kai kurių medžiagų nebebus visiškai. Ir mums teks keisti savo gamybos būdus. Jeigu tie pasikeitimai neįvyks anksčiau, tai tuomet nukentėsim nuo to. Europoje darbuotojai turi gerą kvalifikaciją, tačiau atliekant surašymus tampa aišku, kad darbuotojai nepakankamai panaudojami. Jos potencialas neišnaudojamas tai yra vienas svarbus kriterijus. Pirmininkė, dėkoju už tą tokią įdomią diskusiją. Ačiū mūsų svečiams. Buvo tikrai įdomu išklausyti pasisakymų mūsų diskusijų. Mūsų diskusija baigta. Grįšime prie tolesnių darbo tvarkės klausimų. Europos struktūrinių investicinių fondų e, Europos investicijų banko metinė ataskaita. Ekon komitetas parengė pranešimą savo iniciatyvą dėl Europos investicijų banko metinės ataskaitos. Ten yra kalbama apie Europos investicijų banko ataskaitą 2014 metams. Europos investicijų banko grupė kalba apie saklaudos politiką, apie jos įgyvendinimą. Pastaruoju metu ta politika gyvendinama vis intensyviau ir tas intensyvumas tik didės, nes sanglaudos politikoje yra politikos vietų nuspręsta naudotis vis daugiau priemonių. Būtent dėl to buvo nuspręsta renkti e, ataskaitą, kurios iniciatyvos parengimo ėmėsi KONT, biudžeto kontrolės komitetas. E, pakeitimus dėl nuomonės projekto, dėl kurios diskutuosime šiandien iki spalio 21 dienos 12 valandos reikia pateikti. Spalio 21 12 valanda. Tai yra paskutinis laikotarpis, iki kada e, galima teikti pakeitimus. Ponas Jakovčič yra pranešėjas ir jo dabar kaip tik nėra. Jo vardu norėčiau jums pristatyti tą nuomonės projektą. Pono Jakovčičių vardu norėčiau pasakyti štai ką. Gerbiami kolegos, gavau pranešimą iš pono Jakovčičių, kad jis serga ir negalės dalyvauti mūsų posėdėje. Būtent dėl to jo vardu paprašė pateikti savo nuomonės gairias dėl Europos investicijų banko metinės ataskaitos 2014 metams. Jis pirmiausia norėtų pasakyti, koks svarbus Europos investicijų bankas papildant Europos struktūrinius ir investicijų fondus. Daugelis valstybių narių susidarė su tuo, kad trūksta likvidžių lėšų, E, ypač bendram finansavimui, taigi Europos investicijų bankas gali užtikrinti vertingą paramą. Dėl to pranešėjas e, ragina tai, kad finansavimo veikla e, padidėjo 14 metais maždaug 15 milijardų eurų suteikta papildomai pas skolų ir 150 milijardų mobilizuotų investicijų, kas papildo sanglaudos politiką ir Europos struktūrinius bei investicijų fondus. E, jis pripažįsta taip pat, ponas Vanisteroj, mes turime viską popieriuje. Aš viso to neskaitysiu, nebijokite, galiu pasakyti, ką aš E, galvoju, nebeskaitysiu to, kas parašyta. Aš manau, kad ponas Jehovčič gal daugiausia dėmesio skiria pozityviam aspektui, jis paminėjo vaidmenį investicijų banko, vis e, stiprėjantį vaidmenį. Antra nuomonės dalis yra tokia, jisai kalba apie galimybės plėtoti ryšius tarp e, mūsų komiteto investicijų banko. Tai yra du aspektai, e, kuriuos norėjau paminėti ir nebeskaitysiu to, ką parašė ponas Jakovčič. Ačiū. Van Nistelrooy. Van Nistelrooy. Aš, jūs esate e, šešėlinis ir dar šešėlinio šešėlinis, tai pradedame nuo šešėlinio. EPP šešėlinio pranešėjo nėra, taigi aš e, pristatysiu jo nuomonę. Nuomonės struktūra yra gera. Jūs minėjote e, sinergijas fondų, tai labai svarbu. Mes kalbėjome apie regionę politiką, ką tik tai apie tai, kaip ją reikia sustiprinti, kaip užtikrinti didesnės investicijas. Tai yra svarbu. Ponas Čikų manęs e, prašė, e, kad būtų akcentuota parama ne tik dideliems projektams, bet ir MVI Europos investicijų fondas, kaip žinia, veikia prie investicijų banko. Jis akcentuoja tai, kalba apie tai, jog trūksta likvidžių lėšų smulkiam vidutiniam verslui. Ir e, verslui sunku išgyventi, tokios priemonės galėtų būti naudingos MVI. Kitas dalykas - EIB parama, užtikrinant bendradarbiavimą su regioninės, regioninės plėtos agentūromis. Yra įvairių priemonių šalyse, regionuose, žemėse. Reikia siekti, kad atsirastų mechanizmas taip vadinamiems e, grįžtamiesiems fondams, revolving funds. 2014 metais e, atsirado galimybė pasimokyti, sustiprinti pajėgumus e, šioje srityje. Tai svarbu. Norėčiau dar pabrėžti EIB indėlį dirbant su regionėmis įvairiomis e, institucijomis, naudojant regioninės paramos lėšas. Galiu suprasti, kad ponas Jekovičius prašė taip pat, kad makroregioninė strategija sulauktų finansavimo. Galime įrašyti dar daug ir kitų dalykų. Uh, taip pat ir technologijų finansavimas e, bandomajam etapui tai leistų e, užtikrinti naujus poslinkius, pavyzdžiui, fotonikos srityje e, siekti naujų pasiekimų taip toliau. Ir žemės ūkis, laivų statyba, turizmas kitos rytys svarbios. Jeigu bus e, minimi sektoriai, man atrodo, kad mes turėtume ir modernesnius sektorius paminėti tiek tuos, kurie kūrė darbo vietas ir mes paremsime par, pakeitimus paremdami poną Jakovčičių. Dėkui, pona, pone Breso. Neturime daug laiko, jau vėlu. Keletas pastebėjimų. O vėliau mūsų šešėlinis pranešėjas, kuriam aš šiandien atstovauju atsiūs savo pastabas. E, techninė pagalba vaidina labai svarbu vaidmenį, nes viena iš didžiausių problemų yra parengti projektus ir kreiptis dėl finansavimo bei užtikrinti, kad jie būtų deramai panaudojami. Kitas dalykas. Kaip jau buvo pasakyta, labai svarbu užsitikrinti artimesnius ryšius e, tarp investicijų banko ir parlamento, ypač mūsų komiteto. Kalbant apie investicijas į pagrindinius infrastruktūros objektus, kolega apie tai kalbėjo, taip pat ir parama MVI. Mes galėtume praplėsti aštuntąjį punktą atitinkamai toliau konkrečiau. Turime tam tikrų nuogastavimų dėl finansinių kliūčių ir galbūt pranešės galėtų aiškiau mm, suformuluoti tą vietą. Aš žinau, kad e, pranešėjo nėra, bet galbūt kas nors gali paaiškinti. Dėkuoju, ponas Liuer. Jūs taip pat atstovaujate šešėliniam. Pranešėjau, atsiprašau, kad e, lakstau pirmės gal turiu e, koordinuoti darbą dviese komitetuose. Ne kasdien tai pasitaiko. Aš dabar esu Džimas Nikolsonas. Ir Jim Wright. Aš norėčiau padėko... Jim, atsiprašau, Jimas parašė. Ir jisai akcentuoja, koks svarbus EIB vaidmuo e, remiant investicijas. A. E, aštuntos e, pastraipos pradžia yra labai svarbu uh, Ir labai svarbu pademonstruoti mokesčių mokėtojams, e, kad lėšos naudojamos labai išmintingai, atsižvelgiant tai, kad mokesčių mokėtojų lėšų dalis dėlė skiriama regioniai politikai. Taip pat kitas dalykas - nuoseklumas, papildomumas tarp socialinio ir e, e, kitų fondų, įskaitant e, strateginių investicijų fondą. Kaip ir daugelis esančių šioje salėje, manau, kad kol kas FC yra pernelyg abstraktus dalykas, nes skaičiai labai nutolę nuo to, kas gali iš tikrųjų pasireikšti realybėje. FC, ESI e fondai turėtų būti patikslinti, kad būtų galima veiksmingiau, geriau juos naudotis. Toliau Džimas sako, Žemės ūkio fondas norėtų pasinaudoti kompaso platformą ir ragina padėti mm, investicijų banką investuoti žemės ūkį, pavyzdžiui, pieno sektorių, padėti e, pieno ūkiams modernizuoti savo sistemas. Ir e, tokia EIB veikla turi būti nuosekli ir papildyti egzistuojančias ES finansavimo galimybės. Ponės Klerk. Ačiū, pirminkė. Pono Jakovčios nėra, taigi aš penelyg ilgai nekalbėsiu. štai ką noriu pasakyti. Europos investicijų bankas sanglaudos politiką gali leisti geriau gyvendinti regioninę politiką ir aš šalių vardu noriu pasakyti, koks svarbus yra skaidrumas taikant finansinės priemonės, jas peržiūrint ir peržiūrint jų finansavimą. Neseniai matėme iš e, spaudos, kad EIB nusprendė atlikti tam tikrą tyrimą ir pasižiūrėti, ar Volkswagenas nenaudoja finansavimo, kuriant tam tikrą programinę įrangą, kuri vėliau panaudota sukčiavimui apgaudinėti piliečiams, mums visiems. Taip pat informacija apie e, finansinių priemonių naudos gavėjus labai svarbi. Auditorumai apie tai kalba taip pat. Informacijos toka gali iškreipti vaizdą, naudos gavėjai gali negauti visos informacijos, o reikia, pakei, reikia siekti, kad taip nebūtų, nes e, atsiras daugiau galimybių skaitant žaliųjų darbo vietų kūrimą. Septintas punktas. E, mums nėra visai tinkamas ir taip pat norėčiau dar pasakyti, kad mes turėtume informuoti naudos gavėjus apie finansavimo galimybės ir ta priemonė uh, E, gali būti visiškai panaudojama, jeigu bus aiškios taisyklės e, numatytos visiems e, naudos gavėjams. Toliau, ponė Damato. Nekalbėsiu, kadangi pranešėjo nėra, tai aš kitą kartą pasakysiu. Tikimasi, kad toliau dirbs pranešėjai, šešėliniai pranešėjai dėl teksto. Terminas yra trečiadienis, e, spalio 21 diena, e, iki jo galite pateikti pakeitimus. Kitas darbo tvarkės klausimas - 2014 metų metinė ataskaita dėl ES finansinių interesų apsaugos kova su sukčiavimu. Kiekvienais metais e, 325 sutarties straipsnis panaudojimas komisija parengė ataskaitą apie patį valstybėse narėse. E, valstybės narės turi ginti ES finansinius interesus, kovoti sukčiavimu. E, ataskaitoje yra atspindėtas pagrindinės politikos sitys, įskaitant sąjungos politiką ir rengiamas e, pranešimas biudžeto kontrolės komitete dėl šio klausimo, o mes rengėme nuomonę, ponas Voganas negalėjo atvykti ir pristatyti savo nuomonės, ponė Breso maloniai sutiko jo vardu e, pasisakyti, o terminas pateikti pagrindinius tas pats sečianis spalio 21 dieną. Pone Breso, žodžiu jums. So, uh... E, Ačiū, ponė pirmininkė. Taip, pagal poną Voganą, tai šis klausimas nėra kontroversiškas, nors ir duomenys patikimi ir labai įdomus. Kiek tai liečia saglaus politiką, tai matome, kad saglaus politika nėra tas rytis, kurio daugiausiai klaidų. Ir vis tik daugiausiai klaidų išėję sityje yra su Europos regionės plėtros fondu. Matome 2 procentų išaugimą klaidų išaugimą nuo 13 metų. 1649 pažeidimai, kurie laikomi jau sukčiavimo atvejais. Ir labai svarbu yra pabrėžti, kad nėra vieno bendro apibrėžimo, kas laikomas skčiavimo veikla Europos Sąjungoje, nes tarp valstybių narių tai skiriasi. Tai problema. Ir būtent dėl to skiriasi duomenys, kiek yra tokių pažydimų ir reikia suvienodinti apibrėžimus. Nes kitaip kyla problemų bandant palyginti situaciją skirtingose šalyse. Ir teigiamai vertiname komisijos darbą, siekiant padinti efektyvumą kovos su pažeidimais, bei labai džiugu, kad komisija ketina šiais metais atlikti vidurio laikotarpio vertinimą. Tai padės įvertinti, ar tikrai politika tikrai padeda kovoti su pažeidimais, taigi reikės palaukti iki šios ataskaitos patikimo. Taip pat e, kitame komitete pranešė šių klausimų, Ir matau, kad, manau, kad reikėtų komisijos paprašyti supaprastinti procedūras, kategorizavimo procedūras supaprastinti, nes tai yra svarbus dalykas, ypač reikėtų paprastinti tas kategorijas, kur daugiausiai yra klaidų ar pažeidimų. Ir taip pavyks geriau išaiškinti, kur klaidos, kur yra pažeidimai, kur skaičiavimo atvejai ir padės geriau kovoti su tikrais pažeidimus, tikrų sukčiavimų, o ne klaidomis, kurių galima tiesiog išvengti. Kur būt galima išvengti tiesiog geriau apibrėžiant klausimus. Ačiū. Ačiū. Ar yra šilnių pranešėjų, kurie norėtų dar pasakyti? Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. jau tokia kaip ir tradicija yra, kad vienas kitą pakeičiame, taigi aš dabar pakeičiu EPP šelinį pranešėją ir jo vardu norėčiau štai ką pasakyti. Dėl šio pranešimo, kurį svarstome. Tai pirmiausia, EPP dėkoja pranešėjai už darbą šis projektas yra tikrai geras pradės taškas diskusijoms. Kas GPP čia svarbu yra? Pirmiausias dalykas yra supaprastinimas. Labai svarbu pabrėžti, kad ne kiekvienas pažeidimas ar ne kiekviena klaida yra iš tikrųjų sukčiavimo atvejais. Reikia atskirti dalykus. Yra klaidos, kurios yra kartais padaromas nesiekiant sukčiavimo. Ir tokių klaidų galima išvengti. EPP mano, kad reikės paprasti procedūras ir, ir reglamentus ir tai turėtų padėti sumažinti klaidų skaičių. Viešieji pirkimai, kita svarbi EPP tema. O jeigu kalbame apie regioninę politiką, tai matome, kad daug, dauguma pinigų išleidžiami yra viešųjų pirkimų būdu. Todėl reikia daugiau informacijos apie klaidas ar galima sukčiavimą šiuose sitise, kad būtų galima uh, efektyviau su tuo kovoti. Taip pat manau, kad reikia raginti valstybės narės dalytis gerąją praktiką ir taip galima bus užsimti prevenciją ar išaiškinti klaidas ar skčiavimo atvejus ir tai taip pat padėtų regioninėms tarnyboms bei kitoms tarnyboms, vietos tarnyboms ir kovoti su tuo. Taip pat reikia nepamiršti, kad sukčiavimas kartais vyksta ir tarptautiniu mastu. Todėl reikia tarptautinės įstaigos, kuri imtųsi veiksmų tarptautiniu lygiu. Galbūt čia galėtų padėti prokuroro biuras, tai turėtų palengvinti mūsų darbą. Taigi, mėly kolegos, štai apie EPP nuomonę. Dalyvausime toliau diskusijos. Labai ačiū. Ponas Čezek, prašau. Ačiū. Ačiū, ponė pirmininkė. ECR vardu dėkoju pranešėjai už tai, kad parinkė šį dokumentą, šią nuomonę ir tai yra pirma nuomonė šiam laikotarpiui, kuris tęsiasi iki 20 metų. Dėl to manau, kad būtina pabrėžti tai, jog reikia toliau gyventi tos e, sanglaudos principus ir kad čia reikia labai rimtai užsiimti klaidų klausimų Nes matome, kad, tarkime, pajamų, iš pajamų pusės klaidų nėra labai daug, tačiau iš finansinių rezultatų pusės matome, kad pa padaugėjo klaidų ir jų gali dar toliau daugėti. Ypač, kalbant apie tikrinės išmokas, yra problemų. Taip pat matome, kad pasitaiko skaičiavimo, piklaudžiavimo atveju, kai kuriuose Tačiau taip pat matome, kad vos, e, kad klaidų skaičius nevirš 14 procentų. Reikia analizuoti klaidų priežastis. Ir dažniausiai pamatome, kad tiesiog netinkamai naudojami fondai yra netinkamai valdomais lėšos. Tačiau kartais e, klaidų skaičius būna net dar desnis o dėl to tikrai reikia susirūpinti. Taip pat, žinoma, reikia imtis kovoti su sukčiavimu ir piknaudžiavimu. Ir šį klausimą reikia analizuoti. Dėl to mes keliame šios klausimus. Ar Europos komisija gali atsakyti, kodėl pasarometu padaugėjo klaidų ir sukčiavimo atveju? Žinome, kad audito rūmai kėlė klausimų Dėl to, kokios valstybės narės išleidžia joms prieinamas lėšas iš sanglaudos fondų. Taip pat žinome, kad yra tokių sandorių, labai daug sandorių ir jas reikia analizuoti. Ir kartais kila problemų dėl to, kaip pinigai yra skirstomi ir išmokami. Galbūt klaidų yra ir kitose srityse. Mano klaidų analizė jau parodė, kad labai dažnai sutarime su procedūrinių problemomis, taip pat ir su e, skirtom problemomis ir komisija turės šių klausimų imtis. Taip pat norime pabrėžti, kad e, dažniausias, dažniausias klaidos tai yra suklastoti dokumentai ir sertifikatai. Ir tai veda prie korupcijos ir sukčiavimo Tuomet pasanda klaidų, kai bandoma tik reikalavimams. Taip pat reikia užtikrinti, kad lėšus yra tinkamai išleidžiamos ir reikia išvengti klaidų. Žinoma, suprantame, kad kartais gali tekti ir suspenduoti mokėjimus. Ačiū pabrėžti, kad reikia skatinti bendarbiavimo kovoje su tokiomis klaidomis ir ir šis tarnybos turi bendrauti ir bendarbiauti. Taip pat turi būti įpareigojimai teikti ataskaitas ir turbūt mokymai, kaip teikti ataskaitas. Ir taip pat turi būti tik mechanizmai, kaip kovoti su sukčiavimu. Labai ačiū. Niekas daugiau žodžių neprašo. Ne, ponas Skrek. Prašau, žodis, žodis jums. Uh, so I'm... Dėkoju, ponė pirmininkė. Uh, ačiū, kad pakeitėte mūsų šešėlį pranešėją Norėčiau paminėti kai kuriuos dalykus, kuriuos minėjo kiti šešėliniai pranešėjai. Džiaugiamės komisijos metinę ataskaitą 14 metams susijusiais, su, kur, kur kalbam apie finansinių interesų apsaugą Europos Sąjungą ir kur kalbam apie kovą su sukčiavimu. Labai svarbus dalykas yra toks, kurio tekste atspindėtų nematau. Mes neturim informacijos apie tai, kiek tų atvejų, apie kuriuos buvo pranešta, E, atitinka išieškotų lėšų skaičių. E, mes manome, kad tiesiog galbūt trūksta, kad tiesiog laiko tarpas sėkmės labai didelis. Tai yra negeras dalykas, mums būtina surasti ir paminėti konkrečius atvejus ir ne tik po keletų metų pradėti kažkokius išieškojimus, o iš karto. Olaf E, surinkti duomenys turi būti tarpusavį palygintami ir turi būti analizuojami tam tikram kontekste, kitaip jas pasinaudoti neišeina. Tačiau yra ir gerų dalykų, džiaugiamės, kad yra paminėti geri dalykai, yra kalbama apie tai, kokie yra partneriai kovai su sukčiavimu ir kaip galima geriau apginti ES finansinius interesus. Dar vienas dalykas, kuriuo labai džiaugiamės, yra toks yra kalbama apie griežtesnę kontrolę ir socialinių partnerių įtraukimą. Tai yra puikus dalykas, tai padės e, užkirsti kelią ES finansinių interesų pažinimą. Ačiū. Nebematau kitų šešėlinių pranešėjų, kurie norėtų kalbėti. Kas dar norėtų pasisakyti? Ne, ne, kolegė ką tik davė man ženklą apie tai, kad nekalbės. Olafo atstovų regis turime salėje, ar taip? Ar norėtumėte pasisakyti? Pone Marija Cioni, prašom, dėkoju, pone pirmininkė. Ačiū pranešėjams ir visiems jūsų komiteto nariams už tai, kad paskirėte laiko šiam klausimui ir už tai, kad pateikėte savo nuomonę dėl ataskaitos mums. Mes atkreipėme dėmesį visus jūsų komentarus, atsižvelgsime į jūsų pastabas, kai rengsime kitų metų ataskaitą. Tačiau mes turime taip pat keletą pastabų, kurias norėtume pateikti. Pastebėjau, kad jūs minėjote ir lyginote klaidas ir sukčiavimo atvejus. Norėčiau pasakyti, kad čia pirmiausia yra kalbama apie pažeidimus, neteisingai atliktus kažkokius veiksmus ir kai kuriuos sukčiavimo pagrindų padarytus pažeidimus. E, galima tarti, ir čia galima atskirti tą sukčiavimą, kuris buvo įrodytas, kad tai buvo sukčiavimas, arba kitas sukčiavimas, kuris, na, tiesiog įvyko net dėl klaidos įvykęs sukčiavimas. Ir šiame pranešime nėra kalbama apie klaidas. Ir mes turime be abejo viską vertinti tam tikram kontekste, turime atsižvelgti į auditorumų pateiktą ataskaitą. Tai yra labai svarbus dalykas, kurį būtinai turėjau paminėti. Aišku, pastebėjau, kad jums būtų svarbu matyti ryšį tarp e, išieškotų lėšų ir pažeidimų skaičiaus. Tačiau Išieškojimas yra valstybių narių atsakomybė. Jie turi iš naudos gavėjų išieškoti neteisėtai gautas sumas. Europos komisijos lygmenių turime tą informaciją, o mes darome viską, ką galime, kad ryšiai tarp Europos komisijos ir valstybių narių būtų palaikomi tinkami šiame kontekste. Kai teikiame ataskaitas, mes turime informaciją duomenų bazėje, Tačiau tai nėra ta informacija, kuri atspindi realybę. Kodėl? Todėl, kad kai kalbame apie sanglaus politikos fondus, valstybės narės turi galimybių, kai aptinka pažeidimų, pirmiausia, ištaisyti situaciją. Tai yra dalykas, kuris suformuotas e, reglamente. Ką reiškia ištaisyti? O būtent E, gražinti lėšas, išsiaiškinti situaciją valstybių narių lygmenių yra e, numatyta prievolė išieškoti lėšas iš naudos gavėjo ir aišku, čia yra tas ryšys, kuris turi būti užtikrintas tarp naudos gavėjo ir valstybės narės. Ir dar. Skaidrumo klausimas buvo minimas nekarta. Ir bendradarbiavimas su partneriais. Galėčiau pasakyti, kad mes glaužiai bendradarbiaujame su Europos komisija. Yra kolegų e, regioninės politikos ir, už, ir žimtumo generaliniuose direktoratuose. O kai dėl valstybių narių, pavyzdžiui, šiandien vyksta susitikimas su E, kovos su sukčiavimu tarnybų koordinatoriais. Mes e, diskutuojame visais klausimais, aktualiais klausimais. Pavyzdžiui, gruodžio pirmą vyks sustikimas su nacionaliniais ekspertais, kurie yra atsakingi už, uh, to, už, už pranešimų teikimą. Ir pranešimų teikimo nuostatos būsimam programavimo laikotarpiu yra numatytos. Valstybės narės turi galimybę diskutuoti, e, teikti klausimus, išsiaiškinti situaciją ir turi teisę taip pat greitai gauti informaciją iš Europos komisijos. Norėčiau pasakyti, kad valstybėms narėms tai svarbu, nes ataskaitos apima informaciją, kurią pateikia valstybės narės, ten yra kalbama apie aptiktus pažeidimo atvejus. Ponas Kessler sakė, kad išieškojimas yra tie dalykai, kurie yra susijęs su OLAF pranešimu, tai reiškia, kad OLAF turi renkti tyrimą. Norėčiau pasakyti, kad Komisija turi daug daugiau informacijos, kad galėtų sutvarkyti šio pobūdžio problemas. Tiek būtų mano pasisakymo, nežinau, ar dar kolegos ką nors norės pridurti. Ačiū. Pirmininkė, dėkoju. Ačiū už dalyvavimą diskusijoje. Norėčiau pasakyti, kad spalio 21 dieną, 12 valandą e, yra numatyta riba, iki kada galime teikti pakeitimus. O dabar keliaujame prie kito darbo tarkis klausimo. nuomonės projektas dėl rekomendacijų Europos komisijai dėl dėrybų dėl prekybos paslaugomis susitarimo. Tai yra TISA susitarimas. Pranešėjas, pranešėja yra kolegė Monika Vana. Ja atregisi pavaduoja kažkas ponas Skler. Tai yra prekybos ir paslaugų susitarimas. 25 pasaulio prekybos organizacijos narės ir Europos Sąjunga yra numačiusi šį susitarimą pasirašyti, tai sudaro 7 procentus visų pasaulio mm, paslaugų sektoriaus. Tai yra bendras susitarimas dėl prekybos ir paslaugų. Čia kalbama apie rinkos didesnį atverimą, apie licencijų sklandesnį išdavimą, apie telekomo, elektroninės prekybos ir jūrų transporto sektorius. Europos komisija derasi ES vardu, remdamas įgaliojimais, kuriuos suteikia 28 valstybės narės. Europos parlamentas gali galutinį sutarimą patvirtinti arba atmesti, tačiau jo keisti negali. INTA, Tartautinis prekybos komitetas, rengia pranešimą savo iniciatyvą, norėdamas išdėstyti Europos parlamento nuomonę apie dėrybas. Ir bus aiškinamasi, ar vietos valdysenai šis sustarimas gali turėti kokios, kokiu nors pasiekmių, kaip jis paveiks teritorinę e, e, sanglaudą. Tai štai, kolegė Vana yra mūsų pranešėja Pakeitimus galima teikti iki spalio 21 dienos, trečiadienio. O dabar žodžius ponui Skler, ponios man vardu. Dėkui, pirmininkė kolegos. Kalbu ponios Vanos vardu, ji turi kitų įsipareigojimų savo šalyje, dėl to negalėjo šį vakarą dalyvauti posėdėje. Ji bandė anksčiau pristatyti savo nuomonę, bet tai nepavyko. Ji tikisi, kad jūs suprasite ją ir jai atleisite. Jos paskaitysiu tai, ką jinai parašė apie tysą. Pirmiausiai, TTIP ir CETA yra gerai žinomi susitarimai, tysa ne. Tai yra dišalis tarimas dėl prekybos paslaugomis liberalizavimo pradėtos darybos šių metų kovo mėnesį tarp ES 24 šalių. E, dabar deramasi dėl e, vienašalio ligmens, viena, paskui gali prisidėti kiti lygiai, vieno ligmens, o paskui gali prisidėti kiti lygiai. Pone Reding taip pat e, šią savaitę turėjo susitikimų, jis susitiko su e, suinteresuotais asmenimis ir kalbėjo apie regionės vietos valdžios e, požiūrį, savo požiūrį, kodėl mes turėtume pateikti savo nuomonę. Todėl, kad TISA turi e, didelį poveikį viešosiams paslaugoms, taip pat viešiesiams pirkimams e, vietos lygmenių. TISA sutarimo rezultatas turės ekonominį ir socialinį Europos Sąjungos sąvaldai didelį poveikį. Yra tikėtis, kad bus daug dėmo laisvės e, mažesniam, žemesniam negu centrinis lygmeniui. Ir tai yra svarbus sanglaudos politikai. Reikia, kad būtų pirmiausia sustata dėl vietos reglamentavimo ir įvertinti pasiekmes tokio reglamentavimo, e, pirmiausiai subnacionalinių vietos lygmenių, nes tie lygmenys E, būtent naudojasi tomis priemonėmis, kurios yra apsprendžiamos, bus apspręstos TISA. Komisija valstybės narės turi laikytis ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos tikslų dėrybose dėl TISA. Mes norime daugiau duomenų ir poveikio vertinimo dėl šios tarimo sanglaudos e, politikai regioniam vietos lygmeniui. Norime, kad komisija pateiktų išvadas tokio vertimo mes nenorime, kad standartai TISA sistemoje ar kituose prekybos tarimuose būtų sumenkinti. Mes norime taip pat, kad vietos regione valdžia e, išlaikytų tam tikras galės sustiprinti lankstų lankstumo priemonės įgyvendant įsipareigojimus vietos lygmenių, kaip kad e, išdėstyta GATS e, straipsnė 1.3. Regionė ir vietos valdžia turi būti įtraukta taip pat į vykstančias darybas. Taip pat mes norime, kad viešosios paslaugos nebūtų įtrauktos į tysą darybos, kaip kad jau siūlo ponerėding. E, mes negalime plėsti savo nuomonėje, e, todėl pora pakeitimų bus pasiūlyta. Parlamentas neturėjo laiko sureaguoti prieš tarybai pateikiant savo įgaliojimus komisijai, steikiant įgaliojimus komisijai, bet iš demokratinio požiūrio taško tai nėra gerai. E, sparti procedūra parlamente neleido pakankamai gerai įsigilinti į šį svarbų klausimą. Reikia toliau aptarti vietos reglamentus ir atitinkamas nuostatas. Pone Vana taip pat sako, kad ji e, laukia šešėlinių pranešėjų nuomonės ir pasirengusi dirbti toliau su šiuo svarbiu klausimu. Ačiū Jums, noriu informuoti, kad du iš šešėlinių pranešėjų poniai Vanai nusintė raštu savo pastabas. Tai yra Tonino Pikuo, socialistų atstovas ir ponas Andrew Luer iš EKR. O dabar suteiksiu žodį ponui Takulai, kuris yra Aldės šešėlinis panšėjas. Ačiū. Uh, e pirmininkė, aš suprantu, kad galiu kalbėti suomiškai. Pirmininkė, kolegos. Keletą minčių norėčiau Jums pasiūlyti. Dėkoju kolegijai, poniai Vanai, už darbą. Aš kaip Aldė šiandien pranešėjas išsakysiu savo pastabas. Mūsų komiteto kompetencijos šiuo klausimu nėra um, labai aiškios, todėl turime labai atsargiai elgtis. Dėl nuomonės teksto aš manau, kad mes e, žinome, kad kai kalbame apie kokybės kriterijus, kalbame apie tai, kad juos reikia sustiprinti, o ne sumenkinti. Ir komisija aiškiai yra pasakiusi, jog sveikatos apsauga aplinka ar kiti kriterijai nebus e, sumenkinti. Jie gali būti sustiprinti. Taip pat svarbu pastebėti, kad tai yra nuomonė dėl tysa, bet mes neturėtume uh, plėstis ir minėti kitų priekybos susitarimų, turėtume kalbėti apie šį konkretų tik tai susitarimą. Manau, kad mes turime prisiminti, jog ES neturi įgaliojimų e, kalbėti apie viešasias paslaugas valstybėse narėse, e, valstybių narių vyriausybės turi galimybę nuspręsti dėl savo viešųjų paslaugų. Taip pat norėčiau Jūs informuoti, kad valstybės narės yra atsakingos už e, tai, kad pasirūpintų regionės valdžios institucijomis, jos e, neturėtų kentėti. Ir mes turime prisiminti tai, toliau rengdami nuomonę ir pranešimą. Turime labai atsargiai elgtis su nuomonė, galvodami apie tai, koks yra pranešimo tikslas. Tai yra užtikrinti subalansuotą starimą, kuris užtikrintų ekonomikos saugimą ir gerovę valstybėms narėms. Turime suprasti, kad koks turi būti mūsų komiteto signalas, žinia tarptautinės prekybos komitetui, kuriam teikiame nuomonę. Norėjau būtent tą Jums pasakyti. Girdėjau, kad kolegos raštiškai pateikė savo nuomonę. Aš padarysiu tą patį, kad pranešėja galėtų pasižiūrėti į mano nuomonę ir aš tikiuosi, kad ponas Filip taip pat pasielgs taip pat ir rasime geriausią sprendimą. Ačiū, ponė Damato. Dėkui, pirmininkė. Norėjau padėkoti kolegiai, kad ji pasisakė už tai, jog mūsų komitetas turi renkti nuomonę. Mes yra tam tikros susirūpinimo ir jis visai pateisintas e, e, pranešimo pirmame variante. Apie tai kalbama, pavyzdžiui, kokį poveikį gali turėti TISA regioninės, regioninė ir vietos valdžiai. Taip pat e, labai daug slaptumo yra susijęs su tuo sustarimu ir pasiekmes ar poveikis vietoje gali būti dar didesnis negu kad transatlantinio susitarimo. Susitar, sutarties tekstas, uh, dėl jo deramasi, bet mes girda, išgirsime tik tai tam tikras nuogirdas iš Juliana e, Sanžo prieš metus jo dėka išgirdome apie tys, apie atskiras dalis. Praėjus penkeriems metams nuo įsigaliojimo e, gausime informaciją, o e, įsigalios praėjus dešimčiai metų nuo dėrybų pradžios tik tai šis sustarimas transportą, sveikatą, švietimą, telekomunikacijas, šios sektorius liberalizuos, bus liberalizuoti ir kiti sektoriai ir vietos valdžios prievalės gali susikeisti su tuo. Reikia iš tikrųjų, kad komisija iš tikrųjų konsultuotųsi su vietos regionų valdžia ir socialiniais partneriais. Kalbame apie esminės, pagrindinės ir kasdienės paslaugas kuriomis naudojasi piliečiai, mes negalime, kad paslaugos suprastėtų ir kad tik tai didieji koncernai siektų pelno. Jau daug šalių ir taip gyvendino taupimo politiką ir atsirado takos, yra dar didesnė tarp tų, kurie turi ir kurie neturi nieko. Tai prieštarauja socialinės, ekonominės ir teritorinės sanglaudos tikslams. Mes turime užsitikrinti, tų, kad tos, tų politikų tikslai būtų pasiekti. Ačiū. Ponas Valkarcelis. Labai ačiū, pirmininkė. Trumpai mes suprantame, kad e, kalbame apie tarptautinį sustarimą, apie paslaugų liberalizavimą ir reikia kei, tokiam ypatingam mm, daly, tokiems dalykams kaip duomenų apsauga, skaidrumas turime skirti ypatingą dėmesį. Ir mm, turime nepamiršti tų aspektų, nes jie sukelia didelę polemiką ir kelia susirūpinimą. Ir aš manau, kad ši nuomonės turi akcentuoti ne tik neigiamus dalykus, bet manau, kad reikia akcentuoti ir kitus dalykus. Aš suprantu, kad tarptautinis susitarimas duos ir tam tikrų galimybių. Mes galėsime užsitikrinti e, privačiame sektorėje didesnį paslaugų sektorių ir bus galima uh, dinamizuoti Europoje regionę e, plėtrą. E, reikia, aišku, užtikrinti pusiausvyrą, yra e, rusupima keliami klausimai, bet mano kuklę nuomonę ne viską galima vertinti kaip neigiamą poveikį, gal net priešingai. Mes iš būtinybės padarykime dorybę ir galvoju, kad tokiu būdu užsitikrinsime tam tikras galimybės. Ponas Liuer, aš visiems e, pasakiau, kad jūs raštu pristatėte savo nuomonę, bet bus įdomu dar kartą jūsų išklausyti. Ačiū, malonu vėl grįžti. Aš šiek tiek kitaip pakalbėsiu negu ponė Damata, ji gana radikaliai kalbėjo. Norėčiau pirmiausiai padėkoti ponai Ivanai už jos pranešimą ir už tai, kad pasiūlė renkti mūsų komitete nuomonę, nes pradžioje į tokį pasiūlymą aš gal sureagavau, kodėl. Bet dabar suprantu, kad tai yra um, labai aktualu ir kad dažnai mes nesuprantame prekybos starimų ir reikia užtikrinti dialogą ir skaidrumas turi būti labai svarbus dalykas. Taip pat suprantu, kaip svarbu atsisakyti prekybos kliūčių mūsų vis labiau susijętame pasaulyje tarpusavėje, jeigu es nori išlikti konkurencingą. ES mūsų eksporto e, destinacija didžiausia paslaugose 10 milijonų darbo vietų yra sukurta šiame sektorėje. Mums reikia dar daugiau augimo ir darbo vietų pasimokime iš praeities. E, žmonės Šiaurės Korėje ir Baltarusijoje gyvena geriau negu Kanadoje ar JAV Junktinė karalystė ir Niderlandos tikrai ne. Ir yra tam tikrų priežasčių, kodėl taip, tai, taip nėra. Tyčia gali būti svarius tarimų 20 milijardų svarų. E, tie gali papildomai atsirasti mesnėme ES biudžet BVP. E, daugiau negu su, iš susirimo su Kanada ir e, svarbiausi sektoriai finansų, skaitmeninis, telekomunikacijų, prof profesijų tam tikrų sityse mes tikrai galime užsitikrinti labai daug pažangos ir manau, kad Junktinė karalystė e, pasisakys už tai. Reglamentavimo skaidrumas e, gali būti naudingas e, visai bendrai bendrosios rinkos darbos varkiai. Pone Reding jau savo darbo dokumente kalbėjo apie tai, kad pasaulyje nebėra sienų ir taisyklės turi būti e, besienės. Mes turime e, galvoti, kaip panaikinti didžiausius, e, didžiausias priekiaus kliūtis ir taip pat mūsų frakcija nori, kad būtų išlaikyti geri standartai, o jie nebūtų sumenkinti. Tokiu būdu mes sustiprinsime tysą ir už sukursime vienodas veikimo sąlygas savo įmonėms. EKR pristatys savo e, mintis ir tikiuosi, kad daugelis iš šio komiteto kolegų pritars joms. Dėkoju. Diskusija baigta. Norėčiau priminti Jums, kad terminas pateikti pakeitimams yra trečiadienis, spalio 21 diena. Mes jau visus darbo tvarkės punktus aptarėme, turime dar patvirtinti koordinatorių sprendimus. Koordinatoriai susitiko šiandieną ir sprendimai jų jums yra išsiųsti. Ar kas nors norite ką nors pasakyti? Ar sutinkate, ponia Vanisteroj? Taip, uh, užmečiu akį tekstą ir dvi pastabas. Pirmiausia, tai, kad na, būtų šiandien supratimo. Klausimai žodžiu yra paminėti trys, dėl kurių buvo starta. Tai gerai. Taip, reikia toliau dėl rezoliucijos taip pat buvo sutarta, kad būtų galima pažingsniui čia imtis. Ir e, trečias sąrašo dalykas yra supaprastinimas, kad apsvato šią sesiją, tai svarbus dalykas, kurį reikėtų pabrėžti. Tai tik, kad nebūtų nesupratimų. Ir ką dar reikėtų paviršti, tai kad buvo sprendimas dėl pranešėjo greikės klausimų, kurį numatė paskirti nuolatinių pranešėjų. Vėlgi, kad nebūtų painiavos. Čia bus pranešėjas. Ir čia jau darom kiek, kiek kitaip negu skiriant įprastinį pranešėją. Taigi, siūlau paskirti nuotolį pranešėją. Ačiū. Taip, gerai. Dar noriu informuoti dėl klausimų žodžių. Tai jau pasirašiau klaus... laiškų dėl klausimų žodžių. Žinoma, galiu keisti jų tvarką, kad pradume, jog svarstymas yra svarbesnis dalykas, ir įtrauksime tą pastabą dėl pranešėjų, dėl nuotinio pranešėjų. Taip, taigi tik tomis pataisomis galime patvirtinti. Ar yra kitų klausimų? Ne, kitų klausimų jau nėra po tokios ilgos dienos. Na, aš jau laukiu, kad bus ilgas sąrašas kitų klausimų. Taigi kitas posėdis vyks vėl trečiadienį, lapkričio 12 dieną, nuo 9 ryto iki pusės 7 vakare. Pirmininkė dėkoja vertėjams. Ačiū visiems, posėdis baigtas.